siūlymą paimti rezoliuciją dėl žmogaus teisų, įskaitant religijos laisvę pažeidimų Burkina Fase. E, noriu priminti, kad jeigu norite pasisakyti e, pagal mėlynosios kortelės procedūrą, e, bei pagal procedūrą prašau žodžio, galite e, prašyti žodžio įprastinėmis priemonėmis arba elektroniškai. E, informacija apie tai yra prie įėjimo į plenarinių posėdžių salę. Ir e, žodis vienai iš rezoliucijos autorių, poniai Nikanko. Mano širdis kraujuoja. Mano gimtinė Burkina Fasas yra e, draskoma smurto. E, smurtiškai nusiteikusių islamistų ir iškilo pavojus ne tik Burkina Fasui, bet visam Sahelio regionui. Užsipuo... Vykdomi išpoliai prieš mečetes ir e, siekis tų išpolių yra vienintelis sunaikinti bendruomenę e, nusitaikyta į vietas, kur žmonės susirenka drauge, melstis, bendrauti, jokauti ir tai reiškia labai plačias pasiekmes. Pasiekmes visam pasauliui. Ir pasiekmes Europai gali būti labai drastiškos, ne tik dėl e, migracijos bangos. ES toliau turi teikti paramą Sahelio regionui, kad ten e, būtų užtikrintas stabilumas, kad e, vyktų augimas ir būtų vykdoma tinkama ryštingą politiką šiame Afrikos regione. Turime kovoti su e, teroru. Negalime Burkina Faso palikti nuo šalyje, nes kitaip Europa tikrai neišliks nepaliesta šių įvykių. Kažkada Burkina Fasas buvo sekuliari valstybė. Ne Čiauns niekas neturėtų patirti smurto dėl savo religinių įsitikinimų ar kitokių tapatybės aspektų, tautybės, e, e, litiškumo įsitikinimų. Deja, Burkina Fase tokie išpoliai, tokiu pagrindu e, padažnėjo. 1500 žmonių jau nužudyta šiais metais. Tačiau Burkina Fasas šalis, kuri puoselėjo religinio pakantumo tradiciją. Ir aš norėčiau uh, priminti visus tuos uh, bendruomenės, to šalies bendruomenės narius, kurie ir siekia puoselėti šią tradiciją. E, saugumo ginklais neįmanoma nusipirkti. Ir Burkina Fase matėme, kad vyriausybės strategija naikinti įtariamuosius e, tiesiog dar labiau skleidžia terorą. Reikia kurti saugumą, ne baimę. Tačiau žmonių saugumas reiškia ir žmonių teisę į e, saugų, normalų gyvenimą. Spaud, spaudimo veiksniai, taip pat ir klimato kaita apsunkina gyvenimą toje šalyje. E, labai nukentėjo e, vietoje svarbi pieno pramonė. Ir reikia akcentuoti, kad svarbiausia yra užtikrinti žmonių saugumą, kovoti su tais, kurie skleidžia ekstremizmą ir taiko siekti per dialogą. Pirmininkas, ačiū toliau vienai minutiai, ponia Arena. Ačiū, ponia pirmininkė. Burkina Fasas tai yra pasaulietiška valstybė, kuri e, puoselėjo šią tradiciją. Ir nuo 1962 ten sėkmingai sugyveno musulmonai ir krikščionys. Deja, nuo 2015 Burkina Fasas, kaip ir daugelis Sahelio valstybių, susiduria su e, smurtu E, kuri e, džha, džihadistų atžvilgių, kuri e, taikių piliečių atžvilgių skleidžia džihadistai. Šios valstybės pagrindas - dialogas ir atvirumas pasauliu. Ir yra tokių, kurie bando kurti kitokias zonas Sahelyje. Reikia kovoti su skurdo priežastimis. E, tai yra valstybės silpnoji vieta, kaip ir korupcija e, paplitusi regione. Reikia užtikrinti saugumą ir mes reikalaujame, kad. E, kad toliau būtų siekiama stiprinti saugumą šalyje. Taip pat reikalaujame, kad kuo greičiau būtų pradėta teikti uh, E, humanitarnė pagalba, nes pusantro milijono žmonių regione kenčia badą šiandien. Taigi svarbiausia e, išspręsti alkio ir humanitarnės e, pagalbos problemas. Tai yra netidėliotini klausimai. Pone Vilanueva Rais. Pirmininkė, Sahelio regionas išgyvena humanitarnę krizę, labai rimtą krizę dėl teroristinių išpolių, dėl klimato kaitos, kuri kelia sausras. E, Burkina Fase e, jau žuvo keturis kart daugiau žmonių nei 2018 dėl šių priežasčių. Būtina užtikrinti saugumą šalyje. Ir kitas svarbus aspektas E, migracijos iš Afrikos kelias. Reikia spręsti šiuos klausimus. Reikia vykdyti tikrą saugumo užtikrinimo ir žmogaus teisų puoselėjimo politiką. E, saugumas nepriklauso nuo karinių pajėgų. E, saugumas priklauso nuo teisingumo užtikrinimo. Taip pat turime kalbėti ir apie ekonominę sistemą, po kolonijinį modelį, mokestinę sistemą. Taip pat e, e situacija, ekonominė situacija, dėl kurios e, sunkiai išgyvena ūkininkai šalyje ir bendrai puoselėti pilietinę visuomenę ir e, siekti pusiausvyros e, ir europiečiams, bandant užtikrinti savo ekonominius interesus ten. Labai ačiū. Toliau ponas Eutien, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Situacija Sahelio šalise, humanitarinė situacija yra labai sudėtinga. Čia minėtas Burkina Fasas, šios diskusijos objektas, bet reikia nepamiršti Malio, Nigerio, kitų kaiminių šalių. Čia buvo sakyta, kad Burkina Fasas e, buvo šalis kurio vyrojo, vyravo religinė tolerancija, bet taip jau nebėra. Tai buvo pasaulietiška valstybė, o dabar krikščionis yra persikėjami džihadistų. Dėl to vyroja atmosfera, kuomet žmonės negali pasitikėti net savo kaimynais. Tarp religinis dialogas yra labai sudėtingas. Manau, kad turime aktyviai siekti padėti visam e, regionu. Bet žinoma, saugumas nepriklauso vien tik tai nuo kareivių. Jis priklauso nuo daug kitų dalykų ir mes turime daug aktyviau veikti tame regione. Ačiū. Toliau panas Helvenį Ačiū kolegos turime kalbėti apie e, tokią sudėtingą padėtį šalyje, kurioje ypač e, nukenčia krikščionys. Ir turime susitarti ir nuspręsti teikti humanitarinę pagalbą žmonėms Burkina Fase. E, teroristų skleidžiamas smurtas e, ir E, taip pat reikia kalbėti apie tai, kad džihadistai nusitaikė į krikščionis naikinamos šalies tradicijos, taikaus sugyvenimo tradicijos, religinio pakantumo e, kultūra. Reikia ieškoti sprendimų, bandome tai daryti jau kurį laiką. E, mano šalis turi programą Hungary Helps, Vengrija padeda ir bandome padėti žmonėms toje šalyje. E, tos šalies atstovai papasakojo, kas vyksta Burkina Fase. Yra žinoma, kad dėl susidariusios padėties e, jaučiamos e, pas, pasiekmes vis, visoje šalyje ir yra apie šimtas tūkstančių žmonių, kurie šalies viduje priversti pasitraukti iš savo gyvenamų vietų. Mes remiame e, tą šalį, tačiau to nepakanka. Ačiū toliau politinių frakcijų vardu e, kalbėsintis e, parlamento nariai ponas Vandalin pirmas. Pirmininkė, vis didelės, daug didesnėme šalių skaičiuje islamistai uh, smogia mirtinėmis pasakmėmis. Musulmonai ir krikščionys daug metų gyveno vieni šalia kitų taikiai, kol galiausiai pradėjo, prasidėjo išpoliai, kurios pradėjo vykdyti Al-Qaeda ir kitos grupuotės. O nukenčia dažniausiai krikščionis. Bažnyčios užpul, užpul, užpul, užpul, užpulnėjimus šalies šiaurėje, šiaurėje žmonės priversti bėgti. E, ir jie kenčia ne tik dėl išpolių, bet ir sausros, dėl ko žmonės priversti išvykti iš, iš savo gyvenamų vietovių. Mes turime padvigubinti savo paramą visam regionui, e, turime pasmerkti visus ekstremistus, ir e, sustabdyti e, jų išpolius. Ačiū toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu, pana Džil. Ačiū. Vyriausias įgaliotinį situaciją Burkina Fase blogėja visus šios metus. Turime šią situaciją vertinti holistiškai, o ne kalbėti apie vieną grupuotę ar vieną šalį. Labiausiai mums turi rūpėti tai, kad Sahelo regionas, kaip jau girdėjome, tapo e, ISIS e, regionų, valdomą regionų. Tai yra vienas skurdžiausių pasaulio regionų, todėl aš noriu pareikalauti, ponė vyriausias įgaliotinė, kad sukurtume strategiją Vakarų Afrikai. Turime remti tas šalis, e, jos kovos su e, karinėmis, karinėmis grupuotėmis e, pajėgos turi būti sustiprintos nes konfliktas vis daugiau žmonių pastumės į tų sukarintų grupuočių rankas. Mes turime reikalauti, kad būtų ištirti G5 pajėgų e, nusikaltimai ir turime spręsti žmogaus teisų e, pažeidimus, kurias vykdo visos karintos grupuotės tame regione. Labai ačiū. Toliau Renew frakcijos vardu, pane Rodrygės Ramos. Gracias, prezidente. Ačiū, pirmininkė. E, pone vyriausias įsigaliotini, Burkina Fasas yra viena iš dešimties skurdžiausių pasaulio valstybių ir nuo 2015 ten siautėja beprecedentis smurtas. 2019 pradžioje įvykdyti daugiau nei 300 teroristinių išpolių ir džih, ginkluotos džihadistų grupuotės pavertė regioną e, jaunimo samdymo į sukarintas pajėgas e, regionu užsipuolamos mokyklos ir mečetės. Daugiau nei pusę milijono žmonių priversti pasitraukti iš savo gyvenamo vietų, taip pat yra e, daug migrantų iš Malio. Tai šalis, e, kurioje keturi, keturi iš penkių e, gyventojų e, laukia pagalbos, humanitarnės pagalbos. Todėl šis regionas, Sahelio regionas, turėtų e, susilaukti strategijos dėl kovos su terorizmu. Tačiau šiandien e, Burkina Fasui reikia suteikti ir netidėliotiną humanitarinę pagalbą. Labai ačiū Žaliųjų frakcijos vardu. Ponas Saturi, vieną minutę. E, ši e, rezoliucija piešia sudėtingą vaizdą Burkina Fase mes turime priminti, kad e, dialogas turi būti e, išeitis, reikia tam tikros sanglaudos šalyje. Iš tikrųjų, susidurime, matome ir politinę krizę. Ši krizė e, gilėja dėl klimato kaitos. Fasos, Burkina Fasas kovoja su skurdu, bet tuo pat metu turi kovoti ir su džihadizmu. Europos e, šalis yra atsakingos, e, turi imtis veiksmų ir e, G5 grupuotė taip pat yra iššūkis labai skubiai Prancūzija, Europa ir visa tarptinė bendruomenė turi apgalvoti iš naujo savo strategiją. Reikia pasverti nuoširdžiai mūsų veiksmus ir prisiminti tą visą istoriją, nes būtent reikia padėti žmonėms atkurti šalyje e, stabilumą. Ačiū. Toliau frakcijos vardu ponas Pensa. Dėkuoju, panė pirmininkė. Jau kuris laikas e, Burkino Fase yra persekiami krikščionės ir ne tik jie. Daugiau nei 12 džihadistų grupuočių, kurios yra susijusios su Al-Qaeda, veikia šalyje ir jie veikia nuo 2015 metų, da, da, pusantro tūkstančio prarado savo būstą dėl to, da, da, daugiau nei 7 tūkstančiai buvo nužudyti. Ir nuo 2012 metų 74 krikščionės buvo nužudyti, tarp jų buvo ir dvasininkų. Ir paskutinis išpolis. Ir, įvyko visai neseniai, kai buvo susprogdinta bažnyčia. 14 žmonių žuvo, tarp jų moteris, vaikai ir, ir dvasininkas. Burkina Fasas e, šiandien yra pavojinga mažumoms žemė ir šis parlamentas privalo da, e, neti, suvokti, kad ši šalis ne tik yra turtinga gamtinių išteklių, bet ir yra nepaprastai, stabili, e, nepaprastai nestabili. Ir aš norėčiau pa, palinkėti visiems krikščionims, kurie kiekvieną dieną susiduria su rizika gerų kalėdų. Ir turime suprasti, kad šie krikščionys, praktikuodami savo religinius įsitikinimus, kiekvieną dieną rizikuoja gyvybę. Linkiu visiems gražių, linksmų kalėdų. Dėkuoju toliau ponas Raisen, AKR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Islamistų radika, radikalų da, smurtas iš esmės pakeitė da, Burkina Fasą. Kažkada tai buvo da, tolerantiška da, įvairioms religijoms šalis. Tačiau šiandien da, krikščionės ir kitos religinės mažumos yra persekiojamos. 2019 metais da, žuvo daugiau nei 60 krikščionių Dėl to, kad džihadistai puolė jų bažnyčias, žudė jos. Aš esu labai susirūpinęs e, dėl visų šių įvykių. Pirmiausia dėl to, kad smurtas neapsiribojo vien Burkino Faso teritoriją. Jis e, plinta po visą Sahelio regioną. Reikia kažką daryti nedelsant. ES turi apginti krikščionis e, šioje šalyje. Mes turime į tai atsižvelgti formuodami bendrą e, saugumo politiką ir Afrikos strategiją. Jei Burkino fase bus išnaikinti visi krikščionės, e, tai bus baisi tragedija ir turime užkirsti ją kelią. Dėkoju, dabar pasisakė jau visų frakcijų atstovai ir dabar vyks pasisakymas savo vardu. Pone Benjumėje. Ačiū pirmininkė dėje. E, atvejis, dėl kurio piktinamės, e, dėl, kalbame apie išpolį prieš bažnyčią, krikščionių bažnyčiai įgyvendintą Burkina Fase. Tačiau tai nėra izoliuotas atvejis. Stebime, kad pastaraisiais metais krikščioniai yra persekiojami ne tik Somalija, Afganistane, Šrilankoje ir kitur. Tai yra, tai yra islamo teroristų e, išpoliai prieš, re, prieš krikščionis vien, vien dėl religinių įsitikinimų. Ir duomenys, kurie mus pasiekė, yra širpinantis. 2018-aisiais anot e, an, Open Doors e, daugiau nei keturi. E, tūkstančiai krikščionių buvo nužudyti vien dėl to, kad yra krikščionys, daugybė žmonių patyrė išpolius, sunaikinta daug bažnyčių. E, tie išpoliai yra išpolis prieš viską, ką, ką atstovauja Europa ir vakarų civilizacija. Tai yra išpolis prieš mūsų kultūrą ir mūsų gyvenimo būdą. Iš tikrųjų, tai yra išpolis prieš mūsų laisvę. Negalime tylėti, matydami, kas vyksta. Dėkuoju toliau, ponia Jones. Dėkuoju. Kiti kolegos jau kalbėjo apie padėtį Burkino Fase. Mes žinome, kad Burkina Fasas buvo žinomas už savo religinę ir kultūrinę toleranciją ir aš norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad jie atkreipė tai dėmesį. Iš tikrųjų, tai šie išpuliai, kuriuos šiandien kalbame, yra baisus ir reikia juos suvokti kur kas platesnės darbo tvarkės kontekste. Ir pirmiausia, aš norėčiau išreikšti užuojautą visiems, kas žuvo jų ar šeimų, še, šeimos nariams, jų artimiesiems ir visiems, kas, kas patyrė tuos baisius išpolius, ne tik Burkino Fase, bet ir kitose pasaulio šalyse. Smurtas yra virusas kuris e, pažeidžia iš esmės mūsų šalis, mūsų demokratijas ir mūsų širdis. Ir mes turime visomis išgalėmis su tuo virusu kovoti, kad jį veiktume. Ne viena šalis e, neturi imuniteto prieš išpolius. Ir reikėtų pagalvoti apie tai, kaip bus formuojama mūsų Afrikos strategija, kaip mes galėtume reaguoti į tokias padėtį. Turime parodyti solidarumo, draug, parodyti, kad esame draugai ir turime da, parodyti, kad esame da, a, kad gyvename viename pasaulyje da, ir esame draugai. Pone Liuezo, Burkina Fase da, da, išpoliai vyksta jau kuri, kuris laikas ir tai yra išpoliai prieš kariškius, prieš civilius, prieš turg, turgus, mokyklas, ligoninės atėjo laikas ES konkrečiau reaguoti, tam, kad galima būtų sukurti šioje šalyje respubliką, kuri būtų verta šio pavadinimo. Ir policininkai, ir ža, kariški žandarai turėtų da, veikti da, veiksmingai. Taip pat reikia pad, užtikrinti, kad da, jie būtų tinkamai rengiami profesiškai. Ir Burkina Faso, Faso vyriausybė turėtų taip pat taimtis veiksmų. Reikia paremti ir kariškius, ir reikia paremti teisingumo, mūtinių sistemas. Mums reikia Sahelio regiono strategijos, kuri būtų kuriama atsižvelgiant į Sahelio regiono gyventojų nuomonę. Mes turime geriau koordinuoti savo veiksmus, kad galėtume reaguoti į, sahel, į uh, saugumo sahel, uh, e, užtikrimo Sahelio regione uh, iššūkį, nes taip mes pasirūpinsim ne tik saugumu Sahelio regione, bet ir savo saugumu. Bildė, dėkoju. Daugiau nei milijonas perkeltų asmenų, da, uždarytos mokyklos ir da, krikščioniai yra persikiojami ir vakarai dėl to tylė. Šių, šio mėnesio pradžioje buvo įvykdytas išpulis prieš protestantų bažnyčią ir 14 žmonių žuvo. Ir da, akivaizdu, kad padėti kad Burkina Fasas galėtų užtikrinti viso vakarų Afrikos saugumą, tačiau šiandien ten aktyviai veikia teroristai. Uh, Ir iš pradžių tas konfliktas e, da, vyko tik tai da, Malio šiaurinėje dalyje. Ir keturi, daugiau nei keturi tūkstančiai e, a, Prancūzijos kareivių da, veikia šiame regione, o NATO ir jungtinės tautos da, jų neremia. Taip, turime aptarti padėtį, tačiau manau, kad ši diskusija Europos parlamente nieko iš esmės nepakeis tol, kol ES nepradės reaguoti labai rimtai į tikras šio regiono e, problemas. E, ir tai nėra susiję vien su krikščionimis. Tos, tos problemos nėra susiję vien su krikščionių persekiojimu. Dabar, kai artėja kalėdos, turėtume ypatingai uh, uh, susimastyti. To jest taki dobry moment, żeby po pierwsze potencjał burkina faso wyrazić solidarność z. Mes turime pasmerkti išpolius Burkina e, Fase ir turime parodyti solidarumą ten gyvenantiems žmonėms. Ir e, atėjo laikas mums taip pat susimastyti ir pagalvoti, ką mes, ES, galėtume padaryti tam, kad atkurtume stabilumą šioje šalyje ir visame regione. Pastarosiamis savaitėmis įvykdyti išpoliai, ypač prieš krikščionės, e, tos išpolius įvykdė e, su uh, islamo valstybė susiję uh, islamistai radikalai, nusinešė daugybės žmonių gyvybės. Neseniai buvo uh, užpulta bažnyčia, da, uh, buvo šaudama iš, iš kulkosvaidžio da, į vaikus. Uh, Daugiau nei dešimt žmonių žuvo. Turime daryti viską, kad atkurtume stabilumą šioje šalyje. Ir be abejo, mūsų vyriausiasis įgaliotinis turėtų imtis veiksmų. Mums reikia aiškios strategijos, mums reikia taip pat suvokti, kaip teiksime humanitarinę pagalbą, būtent tą mes raginame daryti. Čia toliau ponas Hetman vienai minutiai. <clears throat> Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai gruodžio pirmąją įvykdytas e, ginkluotas karinis išpolis prieš bažnyčią Burkina Fase. 14 žmonių žuvo, daugybė sužeistų. 2019-aisiais dėl džihadistų veiksmų e, žuvo 40 krikščionių, o per pastarosius keletą metų agresija stiprėja. Šimtai tūkstančių šalies piliečių buvo priversti pasitraukti iš savo gyvenamų namų. Šimtai žmonių žuvo. Žmogaus teisės yra paminamos, bažnyčios yra uždarinėjamos. Mes raginame <clears throat> Burkina Fasą imtis ryštingesnių veiksmų ir apginti religinės mažumas bei e, pasipriešinti šalies radikalėjimui. Taip pat suprantamas, kokias problemas sprendžia Burkina Fasas. Tai yra viena iš dešimties skurdžiausių pasaulio valstybių, kurią drasko vidiniai konfliktai. Suprantu, kad šalies vyriausybė gali negebėti veikti viena. Todėl turime bendradarbiauti su ta šalimi ir Sahelio e, šalių grupe, kad būtų imtasi veiksmų, kurie užtikrintų šalies saugumą. Nebejoju, kad turime suteikti ir humanitarinę pagalbą Burkina Fasui E, toliau ponas Kūs vieną minutį. Ačiū pirmininkė. Mes taip pat balsuosime už šią rezoliuciją, tačiau turime labai aiškiai kalbėti apie tikrąją padėtį. Politinių priemonių nepakaks, bandant išspręsti humanitarnę krizę bei krikščionių persekiojimą. Daugybė žmonių e, žudomi regione. Konge prieš keletą dienų įvykdytas e, saubingas žudikiškas išpolis. Krikščionis norintis e, sekti Jėzaus pavyzdžių turi vieną atsakymą į tokią situaciją. Turi mylėti savo priešą. Jėzus sakė, jeigu persekiojat mane, turite tai nukreipti ir prieš save. Tačiau ar meilė gali būti atsakas šioje situacijoje? Dievas nenustojo mylėti žmonių, net kai jie paukojo jos sūnų. Ar tie kalėdos ir aš norėčiau visiems jums palinkėti gražių šventų kalėdų. Čia išklausėme kalbėtojų pagal sąrašą. Dabar išklausysime kalbėtojų pasisakančių pagal procedūrą. Prašau žodžio. Yra keturi norintys pasisakyti. Visiems suteiksime žodį ir pirmiausia, ponas Pospišil. Ačiū, pirmininkė. Atidžiai klausiausi diskusijų ir prašau komisijos atstovų, kad paaiškintų, kaip bus formuojama nauja naujosios Europos komisijos politika tokių šalių atžvilgių. Matome, kad tose šalise e, stiprėja religinio pagrindo smurtas ir man atrodo, kad Šiose diskusijose aiškiai pasakėme, kokia yra tikroji padėtis. Turėtume kažką padaryti, kad padėtume tiems žmonėms. Reikia paremti remiame vyriausybę, kuri dėja nesugeba kovoti pati viena su islamistų vykdomais išpoliais. Bet kokiu atveju smurtas e, yra e, vyraujanti tendencija, kurią stebime pastaruoju metu, tai išpoliai prieš piliečius. Todėl kreipiuosi į Europos komisiją ragindamas padėti tai, to šalies vyriausybei kovoti su šia padėtimi. Ačiū toliau, ponė Grapinė. la o situație. Ačiū. Ar tie kalėdų atostogos? Pamastykime, kaip galėtume suteikti pagalbą e, Burkina Fasui, kuri atsidūrė smurto ir terorizmo E, situacijoje. Europos Sąjunga, vien konstatavimas, kad Europos Sąjunga privalo veikti, to nepakanka, turime žvelgti plačiau, reikia platesnės strategijos, tačiau e, kalba juk eina apie žmonės, turime imtis priemonių, kurie padėtų e, užtikrinti saugumą. Žmogaus gyvenimo pinigais neįmanoma įvertinti. Skurdas yra didžiulė tos šalies problema. Žmonės žūna ne tik dėl smurto ar terorizmo, bet ir dėl skurdo, e, o išpoliai yra dar vienas viską apsunkinantis veiksnys. Turime imtis reikalingų priemonių ir padaryti viską, kad situacija iš tikrųjų vietoje pagerėtų. Manau, kad e, reiktų ne tik kalbėti, bet ir imtis veiksmų. Ačiū toliau, ponas Uolis. Pirmininkė. Burkina Fasas ir Sahelis yra regionai, kuriuose dabar yra ypatingai sudėtinga padėtis. Ir ką Europos bendryje galėtų padaryti. Mąstant apie tai, reikia kitokio požiūrio. Mes turime suvokti, kas sukelia nestabilumą, klimato kaita, taip pat pasaulinių ekonominių interesų e, veikimas, korumpuota administracija. Mūsų rankos nėra švarios. Mes vogėme e, gamtinius išteklius iš tų šalių. Tos šalis yra skurdžios ir mes darome viską, kad jos ir iš toliau išliktų skurdžios. Mes turime nustoti vokti iš jų tai, kas joms priklauso. E, kar, mes dislokavome karinės pajėgas regione, tačiau situacija nuo to momento pablogėjo. Turime nustoti vokti iš tų žmonių ir padėti tom šalims tapti normaliomis. Ačiū toliau, ponas Polčak. Vieną minutę. E, pana visokio predstavitelė k akcijai podporu. Ir aš norėčiau kreiptis į vyriausią įgaliotinį ir paprašyti jo imtis veiksmų atsižvelgiant į tai, kokioje padėtyje atsidūręs Burkina Fasas dėl e, džihadistų smurto. Uh, tai nėra tinkamai funkcionuojanti valstybė ir aš norėčiau kai ką pasakyti kolegoms, kur, kurie kalbėjo anksčiau. Išpoliai prieš krikščionis. Juk e, smurtą patiria visi ir vaikai, ir, ir nekrikščionis, ir, ir nuosaikiai nusi, nusiteikia musulmonai. Būtina prisimti atsakomybę, nes e, tai Reikia pažymėti, kad toje šalyje jau keletą metų tęsiasi sausra ir dėl to žmonės taip pat priversti keltis iš savo gyvenamų vietų. Migracija dar labiau blogina padėtį. Pone vyriausias įsigaliotinį, reikia parengti strategiją skirtą visam vakarų Sahelio regionui. Tai e, regionas, kuriam reikia mūsų pagalbos, jeigu jos nesuteiksime, visiškai paliksime tą regioną džihadistų rankose. Ačiū, baigėme spontaniškus pasisakymus, o dabar e, žodis vyriausiam įgaliotiniui, ponui Boreliui Fontelės. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai visi jūs teisūs. Pastaraisiais mėnesiais matome, kaip dramatiškai blogėja saugumo situacija Burkina Fase. Aš e, žinau daugiau skaičių, negu kad jūs paminėjote. 700 aukų e, šiemet, 500 aukų vien tik tai nuo vasaros, įvairiausiai išpoliai prieš saugumo pajėgas, kariuomenę, civilius, mokyklas. Beveik 700 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti gimtasias vietas. Dėl to situacijos maisto krizė yra žmonėms nėra jokių teikiama paslaugų. Daugiau kaip milijonų žmonių reikia netidėliotinos pagalbos maistu. Šią vasarą buvo uždaryta 2000 mokyklų. E, tai reiškia, kad 300 e, tūkstančių vaikų neina į mokyklą, beveik 10 tūkstančių mokytojų dėl to nukentėjo, keli iš jų buvo nužudyti šiemet. E, ši situacija silpna valdžios pajėgumus, o artėja tuo pat metu ir prezidento rinkimų, rinkimai todėl e, vyriausybę kritikuoja oponentai dėl krizės suvaldymo. Burkino Fasos yra mūsų partneris ir nepaisant to, kad pastaruoju metu kilos e, sunkumų, manau, kad turime veikti aktyviau e, šiame regione. Iš tiesų, Krikščionis sudaro 25 procentus gyventojų ir dažnai šalis e, vertinama kaip religinio sutarimo šalis, bet akivaizdu, kad teroristinės grupuotės nori pakirsti tą e, taikę koegzistenciją ir kurstyti tarpetinį, tarp religinį konfliktą. Mm. Jie rengia išpolius prieš bendruomenės, kurios laiko priešais, bet taip pat e, atakuojami ir musulmonai, kurie džihadistų laikomi per daug nusaikiais, kaip e, parodė išpoliai spalio mėnesį. Dėl šios situacijos negalima e, sustaikyti, reikia imtis griežtesnių veiksmų. Burkina Fasas yra tarptautinių konvencijų dėl žmogaus teisų signatarė ir ji privalo saugoti žmonių gyvybės, saugoti gyventojų orumą ir ginti tikėjimo laisvę. Dėl, dėl to mes e, sekame šią situaciją ir veikiame ten, kur e, saugumui kyla grėsmė. Mes esame įsipareigoję remti kovą prieš radikalizaciją. Ir mūsų humanitarinės teisės e, sistema reikalauja išteklių. Mes e, turime užtikrinti e, taikų, taikę bendruomenį koegzistavimą ir remti demokratiją, kur ten skiriame E, atitinkamas lėšas. Tai puikiai rodo, ką mes darome konkrečiais tikslais. Socialinė sanglauda, religinis koegzistavimas yra labai svarbus šalies stabilizavimui. Noriu patikinti Jūs, kad ES ir toliau teiks paramą Burkina Fasui, kuris susiduria su kritiniais iššūkiais situacija Burkina Fase ir visame Sahelyje turi e, didelę reikšmę ir mūsų europiečių e, saugumą. Ačiū Jums už šią diskusiją, už tai, kad Europos parlamentas atkreipė dėmesį į šią liūdną situaciją. Ačiū, baigiame diskusiją. Šio klausimu pateiktos septynios rezoliucijos, o balsuojama bus šiandien e, vėliau. Šiandien perėmė prie kito klausimo, tai yra Afganistanas visų pirma įtarimai socialinę prievartą prieš berniukus Logaro provincijoje. Ir noriu priminti Jums, kad galite paprašyti žodžio spontaniškų pasisakymų procedūrai tradiciniu būdu ir taip pat naudojant elektroninę registracijos sistemą. Na, o dabar ponas Černetskis, vieną minutę. Pone pirmininkė, vyriausias įgaliotinį, džiaugiuosi, kad nepaisant mūsų politinių nuomonių skirtumų, kalbame apie šią svarbę skausmingą temą, nes jaunimo seksualinis išnaudojimas yra baisus dalykas. Sugiliai įsitikinęs, kad Europos parlamento balsas šių e, prievartos atvejų e, atžvilgių bus garsus ir e, vyriausybė pajus mūsų spaudimą, nes iš tikrųjų jie gauna mūsų įvairialypę paramą, humanitarinę, ekonominę paramą, todėl turime daryti spaudimą vyriausybei, kad tokia prievarta būtų nutraukta kad nebebūtų galimybių vykdyti seksualinę prievartą prieš jaunimą, nes tai yra stigma e, paženklinti žmonės gyven, visam gyvenimui. Turime demonstruoti solidarumą, nepaisant mūsų politinių nuomonių skirtumų. Ir tikiuosi, kad komisijos narys Borel E, šią temą, šios temos nepamirš, kaip labiausiai patyręs komisijos narys. Ačiū. Toliau, ponas Markvart, e, dvi minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Kai kalbame apie Afganistaną Europos parlamente, vis visada kalbame apie baisasas, baisus reiškinius. Žinoma, daug baisių dalykų susijusių su Afganistanu, bet taip pat turėtume kalbėti ir apie šviesesnės pusės, apie uh, laimingas šeimas, gražius saulėlydžius kabulę. Deja, tai, apie tai negalime kalbėti šiandien. Dar 2016 metais aš dirbau fotožurnalistu Afganistane Ir mačiau daug juodų pusių, bet mačiau taip pat daug e, nuoširdžių gerų žmonių, kurie kovojo už žmogaus teisės. Mačiau už tokių žmonių kaip Mohamedas Musa ir ponas Hanidis, kurie be, be polisio dirbo gindami žmonių teisės. E, tokiems žmonių teisų gynėjams netaikoma tokia apsauga kaip nusikaltėliams, kurie vykdo nusikaltimus prieš vaikus. Tie žmogaus teisų gyniai bandė padėti vaikams, kurie buvo seksualinės prievartos aukos, bet jie buvo areštuoti už savo darbą. Taigi visiškai teisingai ši tema įtraukta į mūsų darbo atvarkę. Turime pripažinti, kad e, valdžia bando žengti žingsnius, kad apsaugoti geriau žmogaus teisų gynėjus, bet mes turime ir toliau dirbti, sekti šią situaciją ir užtikrinti, kad tokie nusikaltimai liktų nenubausti. Turime e, užtikrinti žmogaus teisų gynėjų saugumą ir turime pareikšti, kad jeigu nori finansinės paramos iš ES, turi kovoti už žmogaus teisės ir negali užmerkti akis prieš vaikų išnaudojimą. Man atrodo, tai rezoliucija yra aiškiai pasakyta ir džiaugiuosi, kad mums pavyko sustarti visiems dėl šios realizacijos ir tai bus stiprus signalas šaliai. Ačiū to, ką Piri. Iš tikrųjų buvo baisus uh, vaizdas, kuris visus mus uh, pritrenkė. E, turtingas afganų elitas e, iš skurstančių šeimų e, nusiperka berniukus, aprengia juos motriškais rūbais ir verčia juos šokti. Tai yra visiškai nepriimtina Bahabazi praktika. Ir praeitą mėnesį paskapta ataskaita parodė, kokia yra baisi padėtis. 136 berniukai, o gal net ir 2000 daugiau, buvo dalo, uh, išnu, seksualiai išnaudojami Logaro provincijos mokyklose ir tą darė jų da, uh, mokytojai, mokyklų direktoriai. Uh, jo labiau, dar daugiau, septyni uh, vaikai buvo rasti negyvi, o penki jų buvo nužudyti savo šeimos narių. Europos uh, sąjunga tu, turi, atsiprašau, Afganistano valdžia turi da, ištirti visus įtarimus dėl šios praktikos ir visi kaltininkai turi būti nubausti. Ši baisi praktika turi būti visiškai sustabdyta vieną kartą visiems laikams. Dėkuoju. Toliau ponia Matijas. Eh, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mes visiškai pritarėme kiekvienam šios rezoliucijos žodžiui, kurioje kalbama apie kovą su seksualinė prievarta prieš vaikus. Nes bet seksualinė prievarta prieš vaikus apskritai yra labai bjaurus nusikaltimas. Ir žinome, kad Afganistane vykstantis konfliktas visiškai da, sugriovė šią šalį. Ir jaunimo padėtis šioje šalyje yra baisi. Ir yra statistinių duomenų, kurie rodo, kad 14 tūkstančių vaikų buvo seksualiai išnaudota per labai trumpą laiką. Bet aš norėčiau pasakyti, kad mes patikime kelis pakeitimus šiai e, rezoliucijai. Ir e, nepamirškime ir to, kad Junktinių tautų vyriausiasis inspektorius pasakė, kad uh, kad e, kitos e, šalis negalėtų, neturėtų tylėti. Bet matome, kad Afganistane vengiame apie tai kalbėti ir saugumo pajėgos e, nepripažįsta šių nusikaltimų. Ir žinome, kad net ir jungtinių tautų remiamos Human Rights Watch organizacijos nariai buvo įsivėlę į, į seksualinį berniukų išnaudojimą. Ir valstybės narės turėtų taip pat nebeiš, negražinti į Afganistaną jaunuolių, jaunų berniukų, nes tenai yra pažeidžiamos jų žmogaus teisės, jie susiduria su smurtu ir apie tai labai plačiai ir aiškiai kalbama šioje rezoliucijoje. Ponas Auštrevičius toliau. Pone pirmininkė. Pone vyriausiasis galiotinė, gerbėjai kolegos, nusikaltimai prieš vaikus yra bjauriausia nusikaltimo forma. Ji sugriauna ir atima iš vaikų, afganų vaikų jų vaikystę. Be to, ji sugriauna jų gyvenimą ir jų ateitį. O jų ateitis yra Afganistano ateitis kurią mes stengiamės sukurti. Pastarosiomis dienomis mes pastebėjome, kad prezidentas Gani įsipareigojo ištirti baisius įvykius Logaro provincijos mokyklose. Mes džiaugiamės tokią jo reakciją ir tik uh, lauksime konkrečių tyrimo rezultatų. Visi kaltininkai turi būti nubausti, o mokyklos turi vėl tapti tą vietą, kur vaikai būtų saugus. Vienas iš mūsų bendrų uždavinių atkuriant Afganistaną yra užtikrinti saugę ateitį šios šalies jaunimui. Mes ir toliau remsime pastangas išnaikinti Bahabazį praktiką ir remsime Afganistano vaikų teisų įtvirtinimą. Dėkoju. Toliau ponas Zovko. Pone Zovka, prieš dvi savaitės mes minėjome Vaiko teisų konvencijos 30-metį ir da, Šiandien, kalbėdami apie šią rezoliuciją, suprantame, kad dar daug ką reikia padaryti, kad apsaugotume visų vaikų teisės. Aš esu labai susirūpinusi dėl pranešimų, kad Logaro provincijos mokyklose buvo išnaudojami seksualiai, seksualiai vaikai. Vaikų teisės turėjo būti apsaugotos, ypač kai vaikai atsiduria karinio konflikto vidury. Be to, aš susirūpinusi dėl to, kad tie asmenys, kurie pranešė apie šiuos vaikų seksualinio išnaudojimo atvejus, buvo sulaikyti. Afgano valdžia turi užtikrinti, kad žmogaus teisų gynėjai visomis aplinkybėmis galėtų vykdyti savo svarbę veiklą. Ir aš norėčiau paraginti vyriausiai prokurorą pradėti išsamų visų įtarimų tyrimą. ES atstovybė ir valstybių narių nacionalinės atstovybės Kabule turėtų toli, atidžiai stebėti, kaip bus vykdomas šis tyrimas ir turi visą apimtimi vykdyti vaiko teisų apsaugos karinių konfliktų zonose gairias. Be to, ES turėtų griežčiau prižiūrėti kaip yra teikiama ES finansinė parama Afganistanui. Taip mes galėsime užtikrinti, kad mūsų teikiamos lėšos būtų naudojamos tam, kad galima būtų e, kurti tokią aplinką, kurioje ne tik saugiai galėtų gyventi vaikai, bet ir galėtų netrukdomai veikti žmogus teisų gynėjai. Dėkoju. Toliau. Pone Santoš. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ta padėtis, apie kurią šiandien kalbame, susidarė dėl to, kad Afganistane, Logaro provincijoje, taikoma baisi Baha Bazi praktika. Per nelik ilgai mes da, ta nepastebėdavom baisius vaiko teisų pažeidimus, žmogaus teisų pažeidimus Afganistane. Atėjo laikas pasakyti gana, Afganistano valdžia turi imtis veiksmų. Mes reguliariai girdime pranešimo apie tai, kaip yra išnaudojami vaikai, kaip yra da, a, a, užpuolami žmogaus teisų gynėjai, kaip jie atsiduria kalėjimuose. A, visi žmogaus teisų gynėjai turi būti paleisti į laisvę ir ši baisi vaikų išnaudojimo praktika turi būti nutraukta. Turime kovoti su nebaudžiamumu ir užtikrinti, kad tie vaikai galėtų susilaukti teisingumo. O kai vaikai ieško prieglapšio mūsų šalyse. Mes negalime jų išsiųsti atgal į Afganistaną. Mes žinome, kad Afganistane religinių bendruomenių da, vadovai, vyriausybės atstovai, visi turėtų susitelkti tam, kad veiktų šią rykštę. Taip, gal reikia ir teisėkuros priemonių kovoti su šia baise praktika, bet reikia taip pat ir keisti žmonių mąstyseną. Dėkuoju. Toliau idėja frakcijos vardu kalbės ponia Anderson. Afganistano vaikų padėtis yra baisi. Bet koks seksualinis vaiko išnaudojimas yra baisus nusikaltimas. Tačiau mes žinome, kad islamiškose valstybėse ta praktika, apie kurią šiandien kalbame, yra gan paplitusi. Teigiama, kad ji yra įsišaknyjusi vietos kultūroje. Europos Sąjunga tik kalba, bet realiai nieko nedaro. Tie tuši pažadai jau buvo, jos jau girdėjome ne kartą. Mes piktinamės, bet mes nieko nedarome, kad pakeistume kasdienį šių žmonių, šių vaikų gyvenimą. Net ir, mū, net mes ir vengiame viską pavadinti savo vardais, mes ne, vengia, vengiame kalbėti apie tai, kad ši praktika iš tikrųjų yra pedofilija. Mes tiesiog norime parodyti, kokie mes esame geri, kaip mums rūpytų vaikų padėtis, nors iš tikrųjų da, esame veidmainiai. Dėkuoju. Toliau GUE NGL frakcijos vardu kalbės ponia Dali. Pone pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad mes parengėme šią rezoliuciją nes ji suteikė mums progą dar kartą aptarti baisę Baha bazį praktiką. Tai yra vaikų išnaudojimo ir vergovės forma, kuri jau, apie kurią seniai žinome. Ir e, tai ir yra liūdniausia. Ši informacija nėra nauja. Visi žinojome apie šią praktiką ilgą laiką. Ir žinojome, kad net kai ir buvo bandoma kalbėti viešai apie da, da, šios, šį vaikų išnaudojimą, buvo da, trukdoma tai daryti. Žinome, kad net ir JAV kariai buvo įsivėlę į šios, pra, į, šios uh, Um, šios baisios praktikos taikymo atvejus. Žinome, kad ir JAV kariniuose, uh, karinėse bazėse taip pat buvo vaikai išnaudojami. Mes turime kalbėti apie tai, kad mums reikia ginti žmogaus teisės, moterų teisės, reikia uh, uh, rūpintis švietimu. Nes kai mes stebime, kai ta praktika nebaudžiama yra taikoma, mes tampame taip pat nu, nusikalteliais. Akivaizdu, turime paremti visus nukentėjusiuosius, turime juos apsaugoti. Aš manau, kad turime daryti išvadas. Labai gaila, kad mes visiškai teisingai smerkiame vaikų dažaginimą ir uh, uh, vergovę. Uh, Tačiau labai gaila, kad iš tikrųjų Afganistanas apskritai taip pat yra išnaudojamas ir e, pas Afganistanas yra savotiškas vergas. Ir Mes piktinamės šią baisę praktiką, tačiau mes da, visiškai laimingai siunčiame da, tuos vaikus atgal į Afganistaną. Gėda mums turi būti. Mes turime daryti viską, kad mūsų šalis nesikištų į, į, Afganist, į Afganistaną ir neišnaudotų jo. Mes turime apginti žmogaus da, ir pilietinių teisų gynėjus šioje šalyje. Ačiū toliau žodis ponui Kastaldo, bet nematau jo plenarinių posėdžių salėje ir todėl dabar žodis ponui Biedron vienai minutiai. 13 metų vaikinukas, jis vaikšto į mokyklą, e, jis kaip ir visi kiti vaikai turi turėti teisę į švietimą Ir įsivaizduokite mokytoją, kuriuo berniukas pasitikė ir kuris nusivilioja jį į tamsų kambarį ir jį žagina. Berniukas drasus, jis garsiai papasakoja apie tai, kas jam nutiko. Tačiau, kai jis nueina į policijos areštinę, jis vėl yra prievartaujamas. Berniuko šeimos nariai taip susigėsta dėl to, kas nutiko, jie, kad jie išmeta iš namų, bent jau nenužudo. Ir tai nėra e, išskirtinis atvejis, tai yra šimtai e, įvykusių atvejų Logaro provincijoje Afganistane. E, kur, kur, atvejai, kuriuose dalyvauja mokytojai, jie sudaro bendrą vieną tinklą. Ir būtų tikrai baisu, jeigu mes nieko e, nedarytume žinodami, kad tai vyksta. Pirmininkas, ačiū. Toliau ponė Enčyr, vienai minutiai. Pirmininkė, šios diskusijos ir rezoliucija e, yra apie baisų dalyką, bedugnę. Būtent todėl reikia tai, apie tai kalbėti ir kelti tą klausimą iš aukščiausių politinių lygmenių. Žaginimas, E, seksualinis prievartavimas, žudimas, e, jau, jau vaikų, berniukų žudimas. Tai pasibaisėtina, tai kas vyksta Logare, Afganistan, Logaro provincijoje Afganistane yra pasibaisėtina. Aš noriu pareikšti solidarumo aukų atžvilgių. Turime e, išsklaidyti stigmą siejamą su šiuo reiškiniu, reikalauti, kad Bahabazi praktika būtų nutraukta. Tie, kurie nusikalto privalo mm, patr būti patraukti atsakomybėn, o vaikams reikia suteikti pagalbą, kurios jie nusipel nusipelno. Vaikai turi teisę e, būti vaikais ir aukti ramioje aplinkoje. Nį vienas žmogus negali e, būti kito žmogaus savininku. Pirmininkas, ačiū, išklausėme kalbėtojų pagal sąrašą ir dabar dar trys e, nariai paprašė žodžio, pagal procedūrą prašau žodžio. Ponas Pospišil. Ačiū pirmininkė. E, kalbame apie baisų pasibaisėtiną dalyką, tragediją, kurią išgyvena tie e, nepilnamečiai. Reikia spręsti šią situaciją. Pone vyriausias įsigaliotinį, kokia kokią spaudimą taip pat ir ekonominės priemonės e, galima būtų pritaikyti Afganistanui. Nes e, buvo išgidome daug pažadų, tačiau praktiškai nieko nepadaryta iki šiol turime labai rimtai kelti šį klausimą užsienio politikoje Afganistano atžvilgiu, kad turime reikalauti, kad Afganistanas šį klausimą spręstų ir kad būtų ištirti smurto prieš nepilnamečius atvejai ir kad būt, atsakingi būtų patraukti atsakomybėn kad tokiu būdu būtų e, nutrauktas šis baisus dalykas. Turime padaryti viską, kad tai nepasikartotų ateityje. Bet kokiu atveju Bijau, kad nežiūrinti nieką, padėtis Afganistane nepagerės. Toliau žodžiu, poni Grapinė. Jungtinių tautų metų nesenoje ataskaitoje konstatuojama, kad tūkstančiai vaikų buvo e, žaginami ir žalojami tai vyksta Afganistane ir dėja priemonės, kurių buvo imtasi, netgi pakeitus baudžiamą į šalies kodeksą ir prieimus naują įstatymą dėl vaiko teisų apsaugos, tie, tos priemonės nedavė pagidauto poveikio ir vaikai ir toliau išlieka neapsaugoti. E, svarbu ne tik balsuoti už šią rezoliuciją, raginu kolegas balsuoti ir už pirmąjį pakeitimą, kuriame kaltinamos užsienio pajėgos esančios Afganistane dėl to, kad nepasipriešino e, vaikų išnaudojimo atvejams, neužkardė e, jų. Nepamirškime, kad vaikų išnaudojimas vyksta ir mūsų šalise. Neseniai Olandijos pilietis išnaudojo dvi mergaitės mano šalyje turime rūpintis ir mūsų vaikais, ir jų ateitį užtikrinti. Labai ačiū, sako pirmininkė. Noriu pasisveikinti su visais, taip pat su Europos piliečiais, kuriuos atstovaujame ir kurie gali mūsų klausytis. Ir dabar žodis ID frakcijos nariui ponui Valas. Um, uh... Ponas Volis, ačiū pirmininkė. Vaikų uh, seksualinio išnaudojimo atvejai yra baisiausiai įsivaizduojami dalykai. Uh, esu iš Airijos, kur dėl katalikų uh, bažnyčios uh, dvasininkų uh, vykdytų vaikų prievartavimo atveju. Tai, tai paliko skausmingą žymę mano šalies istorijoje. E, ir žmonės, kurie apie tai žinojo, buvo verčiami tylėti. Kalbant apie Afganistaną, sunku patikėti, kad šalies vyriausybė galėjo nežinoti apie tai, kas vyksta. ES norėjo pertvarkyti šalį po to, kai ją suniokojo amerikiečiai ir rusai. Tačiau jeigu norime suvaidinti teigiamą vaidmenį čia, turime labai aiškiai ir tiesiai kalbėti su šalies valdžios atstovais ir pasakyti, kad tai nebegali tęstis. Nes jeigu ir mes tylėsime, e, pokyčiai vyks daug lėčiau. Turite galimybę suvaidinti E, teigiamą vaidmenį Afganistane ir turite išnaudoti savo įtaką, garsiai šaukti apie tai, kad, kad tai yra labai blogai ir kad tai negali toliau tęstis. Ačiū. Toliau žodis ponui Boreliui komisijos vardu, prašau. Pirmininkė, gerbiami nariai, mūsų išsivyščiusiose visuomenėse yra labai sudėtingų dalykų. Ir mm, kalbant apie padėtį Afganistane, galime kalbėti apie tai, kad vakarų pasaulio atstovai yra 20 metų jau Afganistane ir, ir, ir tai dar vyksta. Galima apie visą tai kalbėti. Tačiau šiandien kalbame apie čia apie konkrečius dalykus. Tai yra, ir tai yra Lietkalnio viršūnė, apie ką kalbame. Visa kita e, yra pasislėpę vandenyje, nes duomenys apie vaikų išnaudojimą Afganistane yra daug, daug didesni, tokiu atveju yra daug daugiau, nei, nei tai, kas, kiek pasitaiko mūsų visuomenėje. Ir duomenys atskleidžia, kad Logaro provincijoje užfiksuoti atvejai yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Nuo 2011 iki 2018 metų e, užfiksuoti 40 tūkstančių e, jaunų berniukų išnaudojimo atvejų. Tai dauguma jų yra labai rimti atvejai ir tai yra 80 procentų e, civilių patiriančių agresiją atvejai. Taip pat turime paminėti ir 174 atvejus, kuomet buvo seksualiai išnaudojami kiti e, asmenys taip pat 2000 išpolių, išpolių prieš, pavyzdžiui, prieš ligonės. Aš nebetęsiu, nebecituosiu kitos informacijos, bet akivaizdu, kad problema yra. 2017-aisiais Afganistane buvo peržiūrimas baudžiamasis kodeksas, kuris įsigaliojo 2000 2018-aisiais e, ir numatytos baudžiamosios sankcijos dėl Bahabadzi. Tačiau labai sunku pakeisti įpročius, e, pasiekti, kad e, būtų nutrauktas nebaudžiamumas ir kad būtų pašalintas stigmas siejamas su tokiais atvejais tos šalies visuomenėje. Tuos pakeitimus turėjo patvirtinti prezidentas savo dekretu. Vėliau e, žemesnėji parlamento rūmai atsisakė patvirtinti šiuos pakeitimus, teikdami, kad nesusidarė reikalingas kvorumas, kad būtų patvirtintas vienas iš straipsnių. O 2019 e, gruodžio 19, tai yra, atsiprašau, 18, tai yra vakar, jie dar apie tai kalbėjo, jie dar svarstė e, E, šį te, teisės akto projektą. Ir per pastarosius keturis metus keturis kartus buvo atmesti projektai, teisės projektai, kurios, kuriais buvo siūloma sustiprinti vaiko teisų apsaugą. Taigi, kalbame apie visuomenę, kurioje dėja yra toks elgesys. Turime padėti tai šaliai kovoti su šią padėtimi, turime padėti Afganistanui pagerinti vaiko teisų apsaugą. Mes darome viską, ką galime, žinodami taip pat, kad pakeisti visuomenę yra daug sudėtingesnė ir ilgalaikė užduotis e, nei popierinio įstatymo paskelbimas. Neseniai surengėme viešasias diskusijas pavadinimu e, Vaikai Afganistane. Jie nusipelno geresnės ateities. E, tas renginys susilaukė didžiulio e, visuomenės susidomėjimo. Be kasmetinio žmogaus teisų dialogo tarp ES ir Afganistano dialogo, ar Afganistano į tą dialogą įtraukt, įtrauktas ir skyrius skirtas vaikų teisėms, vaikų santokoms, smurtui prieš vaikus. Visi šie klausimai yra keliami. Žinoma, buvo E, pažeidinėjimų ir vaikų išnaudojimo, taip pat ir, karinės, ir kariniuose daliniuose. Ir šie klausimai taip pat keliami ir sprendžiami. E, mes įgyvendiname e, policijos pajėgoms skirtą pagalbos projektą. Jis taip pat turėtų padėti jauniems žmonėms. Kaip matote, mes bandome padėti Afganistano valdžiai ir visuomenį kovoti su šiuo reiškiniu. Ir labai svarbu, kad Europos parlamentas irgi kalbėtų apie tokius renginius, kad irgi tai prisidėtų prie tos kovos. Ačiū. Tuo baigiame šio klausimo svarstymą ir noriu Jūs informuoti, kad pateikti šeši pasiūlymai priimti rezoliuciją be... ir šiandien balsuosime dėl jų vėliau. Toliau pagal darbo tvarkę svarstysime Rusijos e, užsienio agentų įstatymą. E, turime nedaug laiko, todėl prašyčiau visų neviršyti pasisakymui skirto laiko ir pirmiausia žodis poniai Fotygai. You, Ačiū pirmininkė, pona vyriausias įgaliotinė. Sovietų sąjunga vykdė ypatingą priespaudą e, ir e, žiauriai elgėsi su nepriklausomais žurnalistais ir ne vienas jų žuvo. Deja, Putino valdomoje Rusijos federacijoje taip pat e, imamas žingsnių, kurie primena deja seną praeitį. Vis dar Prisimename e, fantastišką asmenį Aną Polkovskąją, tuos drąsius žurnalistus, kurie siekia teikti nepriklausomą patikimą informaciją Rusijos visuomeniai. Deja, užsienio agentų įstatymas dabartinę formą, kaip į tai, e, pasirašė Vladimiras Putinas gruodžio antrą dieną, yra dar vienas žingsnis bandant susidaroti su e, nepriklausomais tinklaraštininkais ir žurnalistais. Mes raginame mūsų rezoliuciją šį įstatymą atšaukti. Ačiū. Toliau. Pone von Kramon Tobadel. Pone pirmininkė, kolegos. Ir vėl mes kalbame apie Putiną. Putino užsienio agentų įstatymas siekia dar labiau kontroliuoti visuomenę, ypač e, nepriklausomos organizacijos ir žiniasklaida, vis mažiau laisvės lieka, e, erdvės lieka žodžio laisvai. Kremlius vis labiau nori apriboti laisvę. Bandoma mažinti žiniasklaidos pluralizmą. Tai yra Putino sėkmės istorija. Be to, kad e, žmonės siunčiami į kalėjimus, e, taikomas visokios sankcijos žmonėms už žodžio laisvę. Daroma viskas, kad e, žmonėms būtų sunkiau gyventi o, ir nutildyti valdžios kritikus. Rengimas šmeišto kampanijos prieš pilietinių teisų gynėjus ir žiniasklaidą. Ir Tokia praktika skleidžiama ir kitur, pasiekia, pavyzdžiui, Malta ir Slovakija. Teikiami reikalavimai organizacijoms registruotis ir deklaruoti iš užsienio gaunamą paramą. Tokius veiksmus reikia sustabdyti. Ačiū toliau, ponas Picula. Ačiū, noriu padėkoti visiems kolegams už bendradavimą, konstruktyves darybas. Parengėme gerą bendrą tekstą dėl taip vadinamo užsienio agentų įstatymo, o parlamento signalas yra aiškus. Įstatymas buvo patvirtintas dar 2012 metais, bet e, šį mėnesį buvo e, padaryti pakeitimai, e, kurie reiškia, kad visi, kas skleidžia informaciją ir gauna paramos iš užsienio, turi būti registruojami, deklaruoti savo Mm. gaunama parama, o tai riboja žiniasklaidos laisvę, kuri yra įrašyta Rusijos konstitucijoje. Tol mes raginame atšaukti šį įstatymą. Rusija yra žmogaus teisų konvencijos signatarė ir mes tikimės, kad ji gerbs tas vertybės, dėl kurių yra pasirašusi. Ir mes tikimės, kad bendravimas su Rusija vyks tai, laikantis tarptautinės teisės. Labai ačiū. Toliau Antony Huk. Niekos nėra svarbiau demokratijai negu žodžio laisvė ir nieko nėra saugiau, svarbiau e, Europos saugumui negu saugumas demokratija Europoje ir šalia Europos. Viena didžiausių kaiminių šalių e, žengia žingsnius, kurie kelia e, grėsmę Europai. Rusija priemė įstatymą, kurie žurnalistus verčia pasivadinti užsienio agentais. E, teigiama, kad tai turi apsaugoti žmonės, bet tai bus naudojama tam, kad nebūtų kritikuojama vyriausybė. Tas įstatymas turi būti atšauktas. Mes siekime draugystės, o ne priešiškumo su, su Rusija. Bet matome, kad e, Rusija demokratijos tikrai trūksta. Mes žinome, kad e, valstybė, kuri pamina žodžio laisvę, kelia grėsmę ir savo, ir kaimynams. E, ir Rinių frakcijos vardu aš reikalauju, kad būtų daugiau žodžio laisvės, o ne mažiau. Ačiū. Toliau ponas Galer. Ir tai paskutinis iš autorių. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai gaila, kad dar kartą kalbame apie Rusiją, kad kuomet uh, nevyriausybinės organizacijos, kurios gauna paramą iš užsienio, individai ar žurnalistai turi, būti, turi pasiskelbti esantis užsienio agentais. Kalbame apie korupciją. Taip pat manau, kad žmonės, žmonės Rusija nusipelno geresnio elgesio su jais. Aš čia kalbame ne tik apie užsienio agentus, kalbame apie žmonės, kurie išdrįsta prabilti paprastų gyventojų vardu ir kritikuoti na, tą mažą valdžios kastą, kuri dirb, tarnauja tik tai savo. Taip, aš manau, kad solidarumas su Rusijos piliečių vardan turime reikšti žmonėms paramą ir reikalauti atšaukti šį įstatymą. Labai ačiū. Toliau ponas Kubilius. O, madam čia. Ačiū, pana pirminkė. Pirmiausia, turime atsakyti paprastą klausimą. Ką reiškia šis užsienio agentųjų įstatymas? Tai reiškia, kad Rusijos valdžia bijo savo žmonių. Ir todėl aš norėčiau uh, kreiptis į poną Putiną. Pone Putinai, nebijokite paprastų Rusijos žmonių. Kai valdžia pradeda bijoti savo žmonių, e, pradeda kovoti su savo žmonėmis. Ir dėl to pažeidžiamas pagrindinės žmogaus teisės. Todėl mes turime panaudoti visas savo galės, ne tik ES galės, bet ir ES galės, kur, kur Rusija neseniai atgavo visas savo teisės. Turime panaudoti e, Europos tarybą, Venecijos komisiją, mūsų vyriausybės, kurios yra e, Europos tarybos narės, raginti visas, ginti žmogaus teisės Rusijoje nuo valdžios, kuri bijo tų žmonių. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Glucksmann képviselőtársunk. Dėkuoju toliau žodis sutikimas ponui Glucksmann. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kankinimų prevencijos komitetas, tai kitos grupės, nevyriausybės organizacijos, kurios gina LGBTI teisės, memorialas, da, visi jie yra šiandien užsienio agentai ir, ir visi kiti piliečiai, tinklaraštininkai, de žurnalistai de, ir jie yra ūsinio agentai. Ir štai kokią visuomenę sukūrė de Putinas. Ir jį, jį kaip įkvėpimo šaltinį naudoja ir kitos de, dešiniųjų jėgos Europoje. Kalba eina apie da, du pasaulio suvokimus ir mes turime nuosekliai ginti demokratiją, kurią lygiai taip pat nusikliai turime ginti, kaip ir Putinas kovojo su ją tiek Rusijoje, tiek Europos Sąjungoje. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Auštrevičius. Pone pirmininkė, vyriausias įgaliotinė, gerbėjai kolegos, ilgą laiką Rusijos vyriausybė jau tyčia mažino nepriklausomos žiniasklaidos erdvę, kurioje lieka vis mažiau patikimų žiniasklaidos šaltinių. Ir šiandien jie nusitaikė prieš į, uh, asmenės, ypatingai prieš nepriklausomus žurnalistus, politinės opozicijos, žmogaus teisės aktyvistus, kurie kitaip įsivaizduoja Rusiją nei Kremlius. Mes pritaikėme sankcijas Rusijai visiškai teisingai reaguodami į Rusijos agresiją rytų Ukrainoje ir Kryme. Prieš penkerius metus prieimėme tokį sprendimą, tačiau nuo to laiko niekas nepagerėjo. Kaip tik atvirkščiai. Rusijoje vidinė situacija darosi vis labiau autoritarinė. Ir užsienio agentų įstatymas parodo, kad Rusijoje uh, žmogaus pagrindinių teisų pagarba, pagarbos nedidėja, bet mažėja. Ir šis, šiuo įstatymu yra nusitaikyta ne prie, tik prieš Rusijos piliečius. Tai yra tiesioginės išpolės prieš mus, europiečius. Nes tas užsienės, apie kurį kalbama įstatymę ir kuris nevakenkia Rusijos visuomeniai, esame mes. Be to, socialinės visuomenės aktyvistai, mūsų diplomatai yra stigmatizuojami šiandien Rusijoje. Gerbėjai kolegos, Negalime dėlsti. Turime imtis veiksmų laiku ir turime patvirtinti, visu, nedelsdami visuotinį Magnitskio aktą. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Hautala. Pone pirmininkė, vyriausiasis galiotinė. Iš tikrųjų, da, šį savaitę buvo labai gera, jeigu ypač ją vertintume da, raiškos, laisvė, išlaiš, lai, raiškos laisvės perspektyvos. Ir įtikėme Sakarvo premiją ir kalbėjome apie da, Dafnį premiją už minties ra, raišką. Trečiadienį mes pagerbėme raiškos laisvę įteikdami Sakarvo premiją žinomam disidentui Ibrahim Tauti. Ir šis apdovanojimas yra pavadintas da, akademiko, žinoma, žmogus nesuginėjų Sakrovo vardu. Ir Rusijos vyriausybė neseniai nusprendė praplėsti užsienio agentų įstatymo taikymo sritį ir dabar jis jau ją patenka ir asmenės, privatos asmenės, žurnalistai, tinklaraštininkai. Ir da, radio stotis Laisva Europa turi tūkstančių žurnalistų, kurie dirba Rusijoje ir dabar jų veikla yra iškėlusi grėsmė. Dėkuoju toliau, ponas Marienį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs suprantate, kad kartu ši, šioje rezoliucijoje yra smerkima ir JAV. 38 metais buvo patvirtintas įstatymas pagal kurį JAV atsirado ūsienio agento savoka. Kartais mes rengiame dokumentus, kurie prieštarauja sveikai logikai. Ir aš matau, kad šią rezoliuciją raginama taip pat taikyti tolesnės sankcijas Rusijai. Sankcijas, kurios iš tikrųjų nieko, kuriomis nieko nepasieksime ir kurios kenkia mūsų ekonomikai. Brexitas, Rusija dėl to kalta, Trumpas Rusija dėl to karta. Ir akivaizdu, kad rusai prisidėjo ir prie kai kurių streikų. Ir iki 90-mečio e, mes taip pat turėjome įstatymą, kuris draudė užsieniečiams kurti savo asociacijas Prancūzijoje. Ir aš manau, kad mums reikia atkurti dialogą su Rusija, nes kitaip mes tikrai įstriksime aklavietėje. Dėkoju toliau ponas Krasnodepski, EKR frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Užsienio agent, tų įstatymų sugriežtinimas yra dar vienas požymis to, kad Rusijos valdžia nori atskirti Rusijos visuomenę nuo išorės pasaulio. Ir kai kurios valstybės, nepasidamos tokios situacijos, investuoja milijardus Rusijos ekonomiką, e, pavyzdžiui, statydami Nord Stream dujotikį. Tai prieštarauja sveikai logikai. Ekonominės problemos, socialinės de, negandos. Visus šiuos dalykus bandoma spręsti, kalbant apie tai, kad Rusija yra, apsu, yra ta, priešų apsupti. Kažkada tikėjome, kad e, Rusiją galima e, demokratizuoti, ir kad patys piliečiai sugebės tą padaryti. Nepamirškime to. Ponas Vilumsen. Dėkoju. Raiškos laisvė, teisė į susibūrimus, susibūrimus įsisteigimo laisvė. Tai yra kertiniai Europos žmogaus teisų konvencijos pamatas kirstiniai akmenys. Prie tos konvencijos prisijungia ne tik ES šalis, bet ir Rusija. Mums atrodo, kad visi šie dalykai, visos tos teisės yra savame suprantamos. Tačiau mes matome, kad autoritariniai režimai greuna pilietinė visuomenė. Ta matome beje ir ES, Vengrijoje, tą daro Orbanas, Izraelija, Netanjahu veikia ir Rusijoje, kur tuo užsieima Putinas. yra greunamos pagrindinės da, žmogaus teisės, yra da, a, greunama demokratinė visuomenė, žodžio laisvė, da, susibūrimo laisvė, asociacijos laisvė, vis, visas šios laisvės mes turime ginti a, vienodai a, aiškiai. Ponas Radačiovski, Europos Sąjunga, jeigu ji nori išlikti, ji, jeigu ji ir toliau nori išlikti svarbi pasaulio arenoje, neturi, ji neturi prarasti pasitikėjimo. Ir tikėjimo. Deja, šis rezoliucijos projektas nėra objektivus, e, jis nėra paremtas, tekstas nėra paremtas faktais. Visi teigiama, kad opozicija Rusijoje susiduria su grėsme Na, aš peržiūrėjau, kaip vyko balsavimas Rusijos parlamente nuo 2012-ųjų. Peržiūrėjau visus tuos įstatymus. 60 procentų Rusijos parlamento narių balsavo už tuos įstatymus. Net ir opozicinės partijos nebalsavo prieš juos. Taigi tai Rusijos atsakas į visas amerikiečių sankcijas ir apribojimus. Todėl turėtume suvokti, koks yra tikslas jų, to, to, tos priemonės. Pasaulis nėra paremtas vienu modeliu, yra daugybė skirtingų modelių. Svarbu tiesti tiltus. Europos ateitis priklauso nuo gebėjimo tiesti tiltus ir nesikišti, turime nesikišti kitų šalių vidaus reikalus. Lega, EPP e frakcijos vardu. Pirmininkė, aš kaip krikščionis demokratas manau, kad laisva e, pilietinė visuomenė yra demokratiškos valstybės būtina sąlyga. Kai kam, tokiam kaip Putinui, e, demokratiškos visuomenės egzistavimas yra vien tik grėsmė autoritariniam valdymui. Ir e, Putinas. E, imasi įvairiausių priemonių. E, baugina nepriklausomą žiniasklaidą, klastoja rinkimus, buvo patvirtintas užsienio agentų įstatymas. Taigi tai dar vienas prastai užmaskuotas bandymas sustiprinti politinės pozicijas ir užsipulti o, kitokį balsą, kurio neturėtų būti Putino nuomonė, tačiau jis egzistuoja ir turi egzistuoti. Putinas, buvęs KGB agentas, nesugeba mano, kad už kiekvieno kampo jo tiko priešai. Tačiau drąsus Rusijos visuomenės nariai tikrai nusipelno mano e, krikščionio demokrato paramos. Toliau žodis ponui Arakovač. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Mes reiškiame solidarumą uh, mes plojome uigūrų lyderiui, kuris kovoja su Kinijos valdžia. Tai e, atrodys įtikinamai yra paremtas, priimtas naujasis Rusijos įstatymas, kuris visiškai kesinasi į laisvo mąstymo pamatus. Tuo Aš nenoriu gilintis į tai ar analizuoti, nes tai jau analizavo daugybė žmonių, bet noriu pabrėžti, kad Putino režimas yra ne tik kuria šią sistemą ir remiasi tokiais metodais, bet ir bando eksportuoti tuos metodus. Ta pati darė ir Sovietų sąjunga. E, jos, jo pirmtakai dėja mano šalis Vengrija tapo pirmoji šio eksporto auka. Putino praktika ir jo dvasia tikrai yra aprie, pri, priimta, priimama mano šalyje, nes Vengrijos pilietinė visuomenė yra visiškai e, užgneušta šiandien. Pavyzdžiui, buvo uždarytas e, Centrinės Europos universitetas, kaip žinome, noriu užduoti mums vieną klausimą. Ar žinote, kokie ištekliai naudojami šios politikos finansavimui. Tie fondai, kuriuos ES dalina, tai ES mokesčių mokėtojų pinigai. Donat képviselő asszony a Rinyú csoportból. Dėkoju. Toliau Donat Rinyú vardu. Mes matome, kad Rusijoje kilo grėsmė pilietiniai visuomeniai ji yra persekiojama, bet e, Rusija yra tarsi mafijos valstybė ir tai neapsiriboja dėja Rusijos sienomis. Matome, e, kad e, grėsmė kyla ES dėl skleidžiamos neteisingos informacijos. Ir reikia pasakyti, kad ne tik Rusijoje, bet ir Vengrijoje kyla problemos e, ir grėsmė nevyriausybėmis organizacijoms, nes Vengrija yra tarsi bandymo aikštelė Rusijos metodams išbandyti. E, žinome, kad e, Rusijos šnipų bankas veikia Vengrijoje ir Rusijos propaganda yra susijus veikia Vengrijos žiniasklaida Mes e, turėtume palaikyti NVO laisvą dvasę ir nepersikioti jų nei Vengrijoje, nei kitur. Toliau e, ponas Rovet Žalių vardu. Pone, dėkoju. Vakar mes suteikėme Sakarovo premiją Ilam Toti ir pasveikiname du kitus kandidatus garbius. Mes šiandieną kalbame apie susirūpimą dėl Rusijos užsienio agentų įstatymo. Ir tai rodo, kaip e, mes esame pasiryžę ginti tuos, kurie pasisako už minties laisvę šalyse, kurios dėje negali priklausyti laisvų tautų alijansui. Man pavyko suvaidinti didelį vaidmenį šiame darbe. Tuo metu, kai E, labai e, branginti reikia minties laisvę, kai jis susiduria su grėsmėmis vakar. Pastebėjau, kad e, Brexit partijos narių nebuvo suteikiant Sakravo premiją. Taip pat noriu pasakyti, kad Borisas Johnsonas rado būdų, kaip laiku nepaskelbti ataskaitos apie Rusijos kišimasi į Britanijos rinkimus. Nieko daugiau nebenoriu pasakyti. Dėkoju. Toliau ponas Terč. Labas rytas. Dėkui pirmininkė. 12 gruodžio patvirtinti įstatymo pakeitimai kelia grėsmę Rusijos žiniasklaidai nepriklausomoms organizacijoms 12-15 metų užsienio agentų įstatymas reiškia, kad buvo galima persekioti bet kokią užsienio Rusijos organizaciją dėl veiklos, kuri nepatiko valdžiai. Praktiškai tai reiškia, kad nepriklausomybė kyla grėsmė. Ir e, taip pat e, bet kokie e, faktai ryšių palaikymo su užsieniu gali būti panaudoti prieš Rusijos organizacijas. Mes matome, kad grįžtama į laikus prieš Gorbačiovo perestroiką tas, ta padėtis, toks grįžimas atgal yra tragiškas ir tai kelia grėsmę Rusijos veiksmams veiklai tarptautinėje arenoje, jos prisijungimui prie sutarčių įvairių. Reikia e, siekti išvengti tokio izoliuotumo. Ačiū, Fox, e, nepriklausomieji smerkiamas e, Rusijos įstatymas nukreiptus prieš užsienio agentus ir tinklaštininkus. Tai yra grėsmė nepriklausomai žiniasklaidai Rusijoje. Tačiau aš išklausiau daug diskusijų šioje salėje, kur buvo visuomet kaltinamas užsienio kišimasis. Jeigu ES nori, kad moralinis autoritetas vyrautų Rusijoje, reiktų geriausia susitvarkyti pirmą namuose. Kiek kartų šioje salėje parlamentarai, komisarai, pasiūlyti dokumentai buvo, kabina, buvo kabinamos etiketės žmonėms ir buvo kalbama apie Putino užsienio agentus ir buvo skatinami e, tam tikri balsavimo metodai, e, pavyzdžiui, Junktinės kalties referendume. Ir visuomet buvo kalbama apie cenzūrą ir draudimus ir tokie madingi užsienio kolizijų, kolizijų kaltinimai visuomet skatina ksenofobiją mūsų tautų valstybėse ir taip pat mūsų rinkėjai negali tinkamai apsispręsti, nes visuomet sakoma, kad tai padarė rusai. Tai tada iš tiesų pradedama galvoti apie visuomenės nepasitenkinimą, gal reikia apie tam daugiau skirti dėmesio, o ne kaltinti kitus. Ir mes negalime kalbėti apie tai, kad Putinas laiko geležinę ranką ir savo žmonių atžvilgių, bet ES iš tiesų per mažai e, daro, kad būtų užtikrinama populiari demokratija. Tiesiog ieškoma atpirkimo ožių ir kaltinami užsieniečiai. Nepamirškite pirmiausia pasižiūrėti, kas, vyk, kas vyksta viduje. Ačiū, ponas Keli, EPP frakcija. Ačiū, pirmininkė. Rusijos įstatymo, įstatymo dėl užsienio agentų pakeitimai yra didžiulis smūgis pilietiniai visuomeniai ir spaudos laisviai Rusijoje. Rusijos parlamentas ir toliau kuria priešišką aplinką žurnalistams, kai yra bandoma užneušti pilietinę visuomenę ir žiniasklaidą. Nevyriausybinės organizacijos susiduria su didelės priespauda, skatinama savicenzūra ir nėra užtikrinama žodžio laisvė, yra stigmatizuojamas žiniasklaida ir aktyvistai. Nevyriausybinė organizacijų žiniasklaidos vaidmuo yra išlaisvinti visuomenę ir valdžios institucijos kišasi į šią sistemą ir, ir siaurina tą pilietinę erdvę. Šis teisės aktas yra sėja baimę ir bando užgneušti žurnalistus ir nevyriausybinės organizacijas Rusijoje. Reikalavome, kad Rusijos valdžia suderinti šį teisės aktą su europiniais ir tarptautiniais žmogaus teisų standartais nedelsiant. Dėkoju. Ačiū. E, kitas kalbėtojas. Kolega Majorino, socialdemokratai. Mm -hmm. Dėkoju. Informacijos laisvė yra vienas iš svarbiausių elementų teisės viršenybėje užtikrinti ir teisinės valstybės principams įgyvendinti. Putinas puikiai žino, kad prie mūsų naują įstatymą užteks tik tai gauti finansavimą kokį nors iš užsienio šaltinių ir būsi paženklintas tuo tokiu raudoną geležim kaip, būt, kaip, kaip užsienio agentas bus įtrauktas į tam tikrą registrą. Anksčiau tai buvo susijęs tik tai su nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio organizacijomis, kurios veikia šalyje, dabar ir rusų organizacijų laukia tas pats. Yra pernelik daug apribojimų e, siekia užgneušti tas organizacijas. Tad labai svarbu pasmerkti tokią praktiką, bet turime ir daugiau apie tai pamastyti. Štai čia Putino draugų yra ir mūsųse, mūsų posėdžių salėje. Turime labai gerai pagalvoti apie tokį visuomenės projektą, kuris mums netinka, kurio mes nenorime, nes tai yra nukreipta prieš demokratiją ir prieš mūsų vertybės. Ačiū. Benion, Dėkoju toliau ponas Benien, Rinių frakcija. Ačiū pirmininkė. Šis įstatymo, šis įstatymo peržiūra leidžia Rusijos valdžiai nepriklausomus žurnalistus ir blogerius, kurie gauna finansavimo iš bet kokių užsienio šaltinių, kaip užsienio agentus. Tai yra sovietinės eros susidorojimas su oponentais ir Tokiu būdu asmenys turės viską registruoti valdžios institucijose arba jiems bus taikomos baudos arba dviejų metų įkalinimo bausmė. Toks įstatymas gali būti naudojamas kaip galimybės užgneušti kritikus, kurie kritikuoja valdžią ir dar labiau sumenkinama nepriklausoma žiniasklaida ir dar labiau užgniaužiama žodžio laisvė. Aš kreipiuosi Rusijos vyriausybę atšaukti savo sprendimą ir savo įstatymus suderinti su prievolėmis, kurios yra prisėmusi Rusija pagal tarptautinius teisės aktus. Ir pilietinės visuomenės grupės ir nepriklausoma žiniasklaida turi išlikti. Apgailestaujame, kad Rusija laikosi tokio požiūrio. Netgi tada, kai buvo vėl primta į Europos tarybą. Dėkoju. Toliau Ponas Ropė, žalieji. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiamas komisarė, kolegos. Didžiausia grėsmė Kremliui yra būtent demokratija. Dabar atėjo eilė nevyriausybinėms organizacijoms ir dar atsilaikiusiai negausiai nepriklausomai žiniasklaidai kuri dažnai yra vienintelis patikimos informacijos šaltinis. norima užčiaupti ir nuteikti visuomenę prieš tuos kurie neleidžia užgesti vilčiai kovoja už žmogaus teises aplinkos apsaugą rusijoje stengiasi apginti pamatines demokratijos vertybes. įstatymas dėl užsienio agentų rodo kad kremlius bijo. putinas ir jo valdoma propagandos mašina neveikia taip kaip norėtųsi todėl kyla grėsmė režimo egzistencijai. dirbti dviem frontais ir šalies viduje ir išorėje kišantis į kitų valstybių rinkimus referendumus tampa vis sudėtingiau. todėl gindami paprastų rusijos gyventojų teises pirmiausia mes giname demokratiją ir galimybę jai išlikti. dėkoju. E, toliau ponia šojdrova epp frakcija. ačiū. gerbiami kolegos aš puikiai prisimenu ką žodžiai užsienio agentas reiškia man buvusioje sovietinėje Čekoslovakijoje ir visame rytų bloke, kurį valdė sovietų diktatūra. Tai buvo nuoroda į disidentus, į žmogaus teisų rėmėjus, tuos, kurie kovojo už demokratiją tokiuose šalyse kaip Čekoslovakija, Lenkija, Vengrija ir kitose. Ir štai dabar Rusijos teisingumo ministerija naudoja šį terminą kad galėtų persekioti nepageidaujamas organizacijas ir pavienius asmenis. Tokių organizacijų sąrašas, jame matome ir Čekijos organizaciją People in Need. Ir taip, tai yra viena stambiausių nepelno siekiančių organizacijų Europoje, kuri padeda humanitarinės pagalbos, vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo srityje daugelį, daugiau nei 30 pasaulio šalių. People in Need organizacija remia ir pilietinę visuomenę Rusijoje bei disidentus. Ir visiškai nepriimtina, kad nepriklausoma, nepelno siekianti organizacija iš ES valstybės narės yra traktuojama kaip nepageidaujamas užsienio agentas. Dėl to aš kreipiuosi į, į Rusiją, kad būtų panaikintas šis įstatymas. Dėkoju toliau Strugarijų, Rinių frakcija, ponė Strugarijų. Ačiū pirmininkė. Euro, Europos radijas vaidina labai svarbų vaidmenį. Vaidino labai svarbu vaidmenį komunizmo metai, metu ir tikrai gavo finansavimą tam tikriems projektams. Dabar ši organizacija pateko į Putino juodą į sąrašą kartu su kitais, kitomis žiniasklaidos priemonėmis. Užsienio agentų įstatymas buvo 12 metais pirmiausia priimtas ir visi žinias, visos žiniasklaidos priemonės, kurios gavo finansavimą iš išorės, pateko į šį registrą. Dabar Europos parlamentas labai kritikuoja šį įstatymą. Praeitą mėnesį to įstatymo apriptis buvo išplėsta, įtraukti ir pavieniai asmenys, tokie kaip žurnalistai arba politiniai oponentai. Ir tai yra grėsmė spaudos laisviai, Tai yra ne, neginčiamas dalykas. Ir kaip buvo pasakyta Liepos mėnesį, dabar privalome pareikalauti, kad skubiai būtų atšauktas tas įstatymas, kuris pažeidžia žodžio laisvę, kuris pažeidžia tarptautinius standartus. Mes negalime normalizuoti, negalime nor palikti to kaip normą Rusijoje, kur nėra iš vis žmogaus teisių, jos neegzistuoja Putinui. Turime priimti ekvivalentą Magnitskio įstatymui. Dėkoju. Devini kolegos nori pasisakyti pagal e, procedūrą, prašau žodžio, galiu steigti e, žodį tik šešiems. Ponas Tomak, EPP vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu kas nors turėjo bejonių dėl Putino ir to, ar jis yra diktatorius ar ne, e, pamatė, ką reiškia tas įstatymas, ar ne. Kai kas klausia, kodėl atsirado toks įstatymas, ir tai labai lengva atsakyti į tą klausimą. Kai kas žmonės, kurie, kai kurie žmonės bando e, įtvirtinti vertybės Rusijoje tokios, kurios prieštarauja mūsų vertybėms. Aš kalbu apie žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę ir tai turėtų kelti mums susirūpinimą. Tai yra pavojaus e, signalas mums, ES, mokytojai, žurnalistai viešosios nuomonės formuotojai Rusijos federacijoje nukentės nuo to įstatymo ir Putinas kelia grėsmę savo paties valstybei. Vyriausias įsigaliotinį prašyčiau, kad jūs simtumėtės veiksmų ir apgintumėte milijonus rusų, kurie žiūri į ES su Viltimi Lopes Aguilar socialistų vardu. Dėkui pirmininkė. E, Vyriausias įgaliotinį Borel parlamentas balsuos dėl rezoliucijos susijusios su užsienio agentų įstatymu Rusijoje ir kalbame ten apie du prioritetus. Pirmiausia, žodžio ir e, išraiškos laisvė e, Dafne Karana, Galicija, Sakaro premija ir Rusija, jos kišimas į kibernetinę erdvę, Rusija, e, Europa, Rusija, mūsų milžiniška e, kaimynė, su kuria turime sieną. E, Ir taip pat e, matome, kad Europos taryba yra spaudžiama, kad Rusija e, vėl būtų sugražinta, bet Rusija veikia prieš Ukrainą, prieš Gruziją. E, taip pat kišas į veiksmus prie e, Armenijos ir Bežiano sienos. Ir tai vyksta arti ES sienų. Mes e, savo rezoliuciją siunčiame labai aišku signalą. Reikia deramai e, užtikrinti pagarbą žinia, žurnalistams, tinklaraštininkams. Būtent už tokią Rusiją turime pasisakyti, ne tokią, kurią bando palaikyti Putinas. You, Ačiū pirmininkė. 17 metais, kuomet buvo panikuojama dėl Rusijos kišimosi, labiausiai JAV vyriausybė privertė Russia Today ir Sputnik užsiregistruoti kaip užsienio agentus pagal šį užsienio agentų įstatymą. Labiau, labiausiai tikėtinas rezultatas yra tas, kad Rusija imsis atsakomųjų veiksmų. Tai yra vienas labiausiai bazinių principų tarptautinėse santykiuose. Kiekvienas veiksmas turi reakciją, atoveiksmį. Ir dabar mes matome, kad Rusija daro tą patį. Deja, panašu, kad tas įstatymas bus vienašališkai primestas, tai yra tragedija nepriklausomai žiniasklaidai ir piliečiams Rusijoje. Mes privalome pažvelgti tai, ką padarė JAV su savo užsienio agentų įstatymu, kad suprastumėme, prie ko tai prives. Rusijos Marija Putina yra atpirkimo ožys, kadangi ji laikoma Rusijos e, šnipe tik dėl to, kad yra Rusija. Tai, nėra, tai nereiškia, kad Rusijos vertybės yra kitokios nei mūsų. Rusija tiesiog daro tai, ką mato, ką daro kiti vakaruose ir kuo greičiau tai sustabdysime, tą baimės kleidimą ir matydami visur Rusijos agentus, tuo geresnės bus visuomenės. Mes turime pradėti dialogą ir judėti į priekį. Ačiū, toliau. Pospišil. EPP. Mr. Pospišil paní předsedající. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis įstatymas rodo, jog Rusijos režimas tampa vis labiau autoritarinis. Čekijos Respublikoje mes, paži, mes žinome tokias situacijas. Mes turime tokį prezidentą, poną Zėmaną, kuris remia Putino režimą. Turime protestuoti. Džiaugiuosi tuo, kad prieimus tą rezoliuciją, kuri sulaukė paramo savotiškai iš ankstesnių teisės aktų mes, rem, mes smerkėme e, tokią politiką Rusijoje. Mes smerkėme bet kokį Rusijos valdžios kišimasi į mūsų šalių reikalus, į jų kišimasi į rinkimų procesus. Rusija turi būti mūsų šalis partnerė, bet tai ne, neturi būti Putino Rusija. Ir man atrodo, mes kaip ES turime labai aiškiai tai pasakyti. Galiausiai ES komisija neturi leisti sklisti tokiai propagandai, kuris, kurias kleidžia Rusija. Ačiū. Pone Grapinį. Dėkoju. Mes jau girdėjome tai. E, buvo sakoma, kad TSRS buvo e, priespaudos valstybė, žiauri valstybė. Ir dabar matome, kas vyksta, tas, tas, tas stres praktika plinta toliau. Mes e, pažįstame tokią praktiką, mes e, turime pasmerkti šį įstatymą, kurį pasiūlė ponas Putinas, mes turime susitarti dėl balsavimo dėl šios rezoliucijos, nes kai pažeidžiama spaudos laisvė, tai yra labai blogas dalykas, nes nebegalėsime sužinoti tiesos, nes Žmonės Rusijoje žino, kas vyksta, jie nori sukurti judėjimą, kovoti už kažką, dėl kažko ir staiga jie yra stabdomi tokiais įstatymais. Turime dar kartą pagalvoti apie tai. Jie yra ES kaimynai, turime skatinti pagarbą demokratijos taisyklėms, tik tada galėsime būti partneriai. E, paskutinis kalbėtojas, e, paskutinė kalbėtoja yra ponia Modi šioje diskusijoje. Dėkoju. Pane pirmininkė, aš esu iš Suomijos. Um, tad Rusija mūsų šalies kaiminė. Visada buvo palaikomi draugiški kontaktai su šia šalimi. Tačiau dabar mes kalbame apie šalį, kur nevyriausybinės organizacijos nebegalės tinkamai dirbti. Pilietinė visuomenė bandoma pažaboti teisės trypiamus. Tai yra didžiulė grėsmė. Šis įstatymas labai pablogins e, esamą padėtį, nes laisvės lieka vis mažiau toje šalyje. Manau, kad negalime toleruoti to, kad e, taip pat būtų bandoma užčiaupti burną ir opozicijai. Tai jau visiškai panašu į diktatūrą. E, spauda, spauda bandoma pažaboti, žurnalistai žudomi. Pone Politkovska yra vienas iš tų liūdnų prisiminimų, kad žurnalistė buvo nužudyta. E, turime dirbti su Rusija, su jos pilietinė visuomenė, kad tai nevyktų. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis ponui Boreliui, kad jis apibendrintų diskusiją. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. ES turi seniai patvirtintą aiškę poziciją dėl Rusijos užsienio agentų įstatymo. Naujausi šio įstatymo pakeitimai, kuriuos pasirašė prezidentas Putinas gruodžio antrą dieną, praplečia e, apibrėžti užsienio agentų ir įtraukiamą žiniasklaidą. Daugelis iš jų išreiškė e, tvirtą surūpinimą dėl e, to ir suprantu, kad e, tai yra visai teisinga, nes bandoma paveikti nepriklausomus žurnalistus, tinklaraštininkus ir tai yra dar vienas žingsnis ribojant žiniasklaidos ir išaiškos laisvę Rusijoje. Nuo 2012 metų, kai buvo e, patvirtintas užsienio agentų įstatymas Rusijoje, Nevyriausybinės organizacijos e, kartais e, pavadinamos e, užsienio agentais iš 150, 150 NVO buvo nubaustos, buvo nu, matytos skirtos joms baudos, taip pat jos yra persekiojamos ir bandoma tarsi laisvę erdvės, minties laisvę riboti ir e, taip pat mažėja erdvės pilietiniai visuomeniai veikti šalyje. 2017 metais užsienio agentų įstatymas e, buvo e, pakoreguotas, kad bet kokia ir dabar bet kokia žiniasklaidos organizacija gaunanti tiesiog ar netiesiogiai finansavimą iš užsienio gali būti laikoma užsienio agentų. Ir sumažėjo dar labiau erdvės nepriklausomai žiniasklaidai, taip pat nepriklausomiems balsams. Užsienio agentų teisės aktai prieštarauja Rusijos įsipareigojams dėl žmogaus teisių. Europos Sąjunga nekarta e, pasmerkė šį įstatymą paskutinį kartą pareiškime, kurį padarė išorės veiksmų tarnyba atstovas jo 23 lapkričio. Ir e, įstatymo pakeitimai, kurie apima e, atskirius asmenys, toliau riboja žodžio laisvę. Mes ir toliau raginsime Rusijos valdžią laikytis tarptautinių įsipareigojimų susijusių su susirinkimų laisvė, taip pat žodžio laisvė. Labai svarbu, kad Rusijos piliečiai galėtų e, naudotis susirinkimų laisvę taip pat teisę dalyvauti ne vyriausybinėse organizacijose ir naudotis susibūrimo teisę. Ir tokiu būdu, kad jie galėtų ginti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. ES ir toliau rems Rusijos žmogaus teisų srities aktyvistus, taip pat pilietinės visuomenės atstovus, kaip kad mes darome visame pasaulyje, nes tai yra esminis ES veikimo principas. Mūsų parama yra svarbi tiek e, išreiškima viešais pareiškimais, tiek lankantis teismuose ir, ir e, taip pat remiant e, nevyriausybinės organizacijas, susitinkant e, su jomis ir taip pat e, mes e, kalbam apie su Rusija apie tai, kad ji nesilaiko ir savo konstituciją įrašytų pagrindinių teisių. Ir taip pat reikia, kad Rusija laikytųsi Europos žmogaus teisų teismo sprendimų ir Europos tarybos konvencijų. E, tai yra susijęs su demokratija, teisinės valstybės principais ir pagarba žmogaus teisėms. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Dėkoju, gerbiami parlamento nariai. Dėkoju. Baigiame diskusijas. Gavome šešis pasiūly... rezoliucijų pasiūlymus. Šiandien dėl jų balsuosime po kelių minučių. Dabar skelbiu kelių minučių pertrauką, pradėsime balsavimą lygiai 12 val.

presidente. Signori. Signori, stiamo. Signori. Ponios ir ponai, ponios ir ponai. chiedo un po' di stile, stiamo lavorando, eh? Ramiau truputėlį, nes vyksta darbas. Care kolegė, e care... Gerbiami kolegos. Šiandien Teisingumo teismas paskelbė nutartį. 502, brūkšnys 19, žunkeras ir kiti. Taip vadinasi šį teismo nutartis. Truputėlį prašyčiau tylos. Tai yra ta nutartis, kuri yra ypatingos svarbos. Ji yra tiesiogiai susijusi su mūsų institucijos sudėtimim. Mes ne šiaip gaišom laiką. Mes neliepėm jums laukti dėl to, kad tik lieptume laukti. Parlamento nario mandatas prasideda nuo tada, kai balsuoja rinkėjai, pasak teismo. Asmuo, kuris bus išrinktas į Europos parlamentą, kai buvo oficialiai kompetentingos valdžios valstybė narėje paskelbta, kad asmuo yra išrinktas, kai rinkimai jau paskelbiami vykusiais, tas asmuo nuo to momento tampa Europos parlamento nariu ir turi imunitetą sutinkamai su devintuoju e, privilegijų ir imuniteto straipsniu. šiame protokole dėl privilegijų ir imuniteto yra pasakyta, kad tada, kai oficialiai paskelbiami rinkimų rezultatai, asmuo išrinktas tampa Europos parlamento nariu. Būdamas Europos parlamento, būdami Europos parlamento nariai, turite žinoti, kad jūsų mandatas prasideda po rinkimų. Savo nutartie teismas patikslina, kad e, imunitetas taip pat apima ir tą namų arešto savoką. Ji neprimtina, nes Europos parlamento narys turi turėti galimybę atvykti į Europos parlamentą, nes ten vyksta pagrindinis darbas. Jeigu kompetentingos valdžios struktūros mano, kad Ši priemonė turi būti išlaikyta. Ir po to, kai išrinktas asmuo tampa Europos parlamento nariu, e, vietos valdžios struktūros turi kuo greičiau kreiptis į Europos parlamentą ir paprašyti panaikinti to asmens imunitetą pagal minėtų protokolo 9 straipsnį. Taigi, žvelgiu į Ispanijos institucijas kompetentingas ir raginu laikytis teismo nutarties. Aš įgaliojau Europos parlamento tarnybas, kad jos kuo greičiau įvertintų susidariusią padėtį, kad galėtume išsiaiškinti kuo greičiau, kokią įtaką turės ši nutartis mūsų parlamento sudėčiai. Noriu Jūs informuoti, kad šiuo klausimu nebus galima pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Ačiū. Uh, Gerbiami kolegos, po šio parlamento pirmininko padaryto iškaus pareiškimo nebereikia toliau kalbėti šiuo klausimu ar pasisakinėti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Dabar noriu pasveikinti Ukrainos parlamento delegaciją, kur e, jų, jų delegacija dalyvavo Vakar dešimtajame bendrame posėdėje Europos parlamento ir Ukrainos e, parlamento delegacijų sutikimo metu ir štai dabar ta delegacija lankosi pas mus. Posėdis buvo labai svarbus, pirmas, jis toks, po to vyksta, kai prasidėjo nauja mūsų kadencija. E, Verhovna Rada e, delegacija dalyvauja čia, buvo puiku pasižiūrėti, ko mes visi kartu norime pasiekti. Gerbiami bičiuliai iš Ukrainos, prasidėjo labai intensyvus dar bendradarbiavimas tarp mūsų parlamentų ir tai rodo mūsų abipusį įsipareigojimą siekti situacijos sprendimo uh, Ukrainoje ir tai rodo, kad mes norime parodyti paramą jūsų šaliai. Sveikiname Jūs parlamente, linkime Jums geriausios sėkmės Jūsų parlamento darbe, linkime sėkmės stiprinant ir gilinant demokratiją savo šalyje. Dabar pereikime prie balsavimo. Pereikime prie balsavimo. Žvelgiu į e, Burkina, rezoliuciją dėl Burkina Faso. Turime balsuoti dėl antrojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar galime pereiti dėl rezoliucijos Afganistano klausimų e, ten kalbama apie e, seksualinę prievartą prieš berniukus Logaro provincijoje. Vardinis balsavimas dėl originalaus teksto. Pradedam balsuoti. Baigiame. Labai nedidelė persvara patvirtintam. Per nelyg gal greitai buvo bandyta atspėti, koks čia bus rezultatas. Pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Ir rezoliuciją dėl Afganistano mes taip pat priėmėme. Dabar kita rezoliucija - Rusijos užsienio agentų įstatymas. Turime vardinį balsavimą dėl 13 e, paragrafo šio teksto. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Dabar keliaujam toliau. E, Rumunijos revoliucijos 30-ųjų metinių paminėjimas 89 metų. Vardinis balsavimas dėl viso rezoliucijos teksto. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintam. Kita rezoliucija. Dabar kita rezoliucija. Uigūrų padėtis Kinijoje. Norėčiau pakviesti balsuoti dėl originalaus teksto pirmo paragrafo. E, dėl skirdurių pirmasis, pirmoji kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antra dalis kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Patvirtinta. Trečioji dalis – vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dabar balsuokime dėl pirmojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos su pakeitimais, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Rezoliucija dėl situacijos uh, Kinijoje, su kuria susitarė Uigūrų bendruomenė, yra patvirtinta. Dabar Keliaujame prie kitos rezoliucijos žmogaus teisų ir demokratijos patirtis Nikaragvoje. Septintasis paragrafas, originalus tekstas, jis yra iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis vardinis balsavimas, pradedam balsuoti. Ir baigiame. Patvirtinta. Balsuosime dėl visos rezoliucijos su pakeitimais vardiniu būdu. Kviečiu balsuoti dabar. Baigta. Ir patvirtintas yra ši rezoliucija. Ir paskutinė mūsų rezoliucija - smurtinis neseniai yra nevykusių protestų malšinimas. Trečias pakeitimas po pirmojo paragrafo - kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Originalus tekstas, penktas paragrafas, vardinis balsavimas. Kviečiu balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antras pakeitimas po šešto paragrafo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Po G e, nurodomosios dalies pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos teksto. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Visiems ramių, gražių kalėdų ir iki pasimatymo naujaisiais metais. Dabar perėsime prie pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų ir aš suteiksiu galimybę visiems per 30 sekundžių ramiai išeiti iš salės, kad galėtumėme pradėti pasisakinėti. So like... Taigi dabar norėčiau suteikti galimybę kolegoms pasiaiškinti apie balsavimo motyvus. Pirmiausia, Rumunijos revoliucijos 30 metinių minėjimas 89 metų gruodžio mėnesio. Ir pirmiausia, Daniel Hanan pasisakys vieną minutę. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Aš turėjau galimybę stebėti Rumunijos revoliuciją Bukarešte, man buvo 18 metų, aš tada nestojau dar universitetą ir mačiau lankiausi Hanan Menuk e, pabe. Tai buvo vienintelė vieta mieste, kur buvo galima išgerti alaus. Tuo metu tik vienintelė vieta buvo, kur galima buvo išgerti alaus, nes priešingų atveju buvo galima gauti tik itališko vermuto. Tai iš tiesų buvo matyti įdomu, kiek pasiekė Rumunija per tą laiką. Bet reikia prisiminti, kad revoliucija ne tik Rumunijoje, bet ir kitose sovietinėse respublikose ir valstybėse pirmiausia reiškia, kad užsienio okupacija baigta ir atkurta nacional... atkurtas nacionalinis suverenumas. Aišku, tai kalba eina ir apie laisvės ir ir tų šalių žmonės suprato, kad visa tai yra neprasminga, jeigu ne, neturi galimybės reikalauti, kad išrinktieji atsiskaitytų. Taigi dėl to nacionalinis suverenumas ir demokratija yra tokie svarbus dalykai. Dėkoju. Dėkoju ponui Hanan. Toliau Angel Džambatski, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Panašiai kaip ir kolega Hananas, aš irgi turėjau galimybę stebėti įvykius Rumunijoje per televiziją. Tie įvykiai vyko labai netoli mano namų Sofijoje ir mes matėme, kas vyko Timušvarą ir kitų Rumunijos miestų gatvėse. Tuo momentu Rumuniją valdė komunistų diktatūra, diktatūra, kuri siekė sunaikinti mūsų tautų atmintį, savo galimybę save suvokti. Ir tai buvo diktatūra, kuri bandė įvesti naują uh, pilietybės savoką, sovietų piliečio savoką. Laimiai diktatūra Rumunijoje žlugo. Buvo susidūrimų Bukarešto gatvėse, susidūrimų su policija ir tai įkvėpė bulgar, bulgarus taip pat bulga, nu, nuversti komunistinę diktatūrą ir paimti likimą į savo rankas. Taigi dėkoju visiems, kurie dalyvavo tuose renginiuose ir sveikinu visą rumūnų tautą. You, Dėkoju kolegai Džambatski. Dabar Jan Zahradil, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Labai aktualu, kad minime komunistų režimo žlugimą Rumunijoje prieš 30 metų. Tai buvo paskutinė sovietų satelitinė valstybė komunizmo imperijos šalis ir tai komunistų režimas žlugo. Ir kaip teigiama rezoliucijos projekte, tai buvo daugiausia smurto naudojas, naudojus, naudojas režimas. Ir tai buvo labai smurtingas procesas rytų Europoje. Čekoslovakijoje tuo metu mums pasisekė, nes pas mus vyko aksominė revoliucija, nebuvo nukentėjusių, žuvusiųjų ir iš komunistų perėmė, perėmė valdžią demokratinę valdžią ir viskas vyko taikiai. Mus e, šokiravo, kai stebėjome per televiziją tai, kas vyko Rumunijoje tuo metu, įskaitant ir tai, kad Čiaučeskui tuo metu buvo įvykdyta mirties bausmė, pas mus jau valdė perinamo laikotarpio valdžia, kuri perėmė uh, valdžią ir suorganizavo laisvus nepriklausomus rinkimus. Tačiau, kalbant bendrai apie visą procesą, labai svarbu prisiminti tuos įvykius ir aš labai džiaugiuosi, kad mes patvirtiname šią rezoliuciją šiandieną. Ačiū kolegas Zahradil. Pone Rūkin, jūs, jums problemų buvo dėl vertimo, ar jūs norite pasakyti? Nes buvo problemų su vertimu, sako kalbėtojas. Nebuvo verčimo, bet dabar viskas tvarkoje. Ačiū, ponia Giotin. Dabar norėčiau pakviesti Vlad Marijus Botoš pasisakyti. Rinių frakcija. Mėly kolegos, dėkoju už tai, kad balsavote už šią revoliuciją. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie parėmė šią rezoliuciją, nes tai yra labai svarbus momentas mano tautai, Tai yra svarbus momentas, kalbant apie mano šalies istoriją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dabar parodėme, kiek svarbu tai yra čia, Europos demokratijos šventovėje. Tai, kas vyko 89 metų gruodžio mėnesį, nes tai visiškai pakeitė visą žemynų kryptį. Taigi labai dėkoju visiems ir norėčiau padėkoti visiems žmonėms, kurie paukojo savo gyvybę 89 metų gruodžio mėnesio revoliucijoje, kadangi jie kovojo už žmogaus teisės ir Europos parlamentas siunčia šiandien labai svarbų signalą. Dėkuoju dar kartą. Ačiū kolegai Botoš. Dabar perėsime prie pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų, dėl padė... uigūrų padėties Kinijoje. Norėčiau suteikti žodį kolegai Dominik Bildė. Uh Kalbant apie uigūrus, reikia pasakyti, kad jie kaip rohiniai pirmoje patyrė tą patį likimą. E, negalima remti žmogų teisų neprimenant radikalaus uh, E, islamo pavojų e, šitoje mažoje bendruomenėje. Kinijos teritorinis vientisumas irgi svarbu, nes e, kyla islam, islamo nacionalizmas. Mes turėtume matyti, kaip pažeidinėjamos pagrindinės laisvės, sąžinės laisvė, tačiau tenka konstatuoti ir tai, kad Kinijos spragos šioje srityje neatsirado vakar. Atsiranda daugiau apribojimų, ir krikščionims. Tai pastebima nuo 2017 metų įvairiose tarptautinėse bendruomenėse. Pagal kai kuriuos šaltinius krikščionių bažnyčios neoficialios yra uždaromos administracinė tvarka, kitos patiria įvairiausių e, persiekiojimų, pavyzdžiui, cenzuruojami pamokslai. E, Terri E, Kinijos tokias autoritarizmas yra jos prekė ženklas. E, mes taip pat turime būti tvirti, griežti ir pademonstruoti, kad galim tokie būti gindami savo interesus. Ačiū. Much, Labai ačiū, ponia Bildė. Dabar žmogaus teisų ir demokratijos vaidys e, Nikaragvoje Janas Zahradil. Dėkui, gerbiamą pirmininkę. Manau, jog labai gerai, kad mes svarstėme šį klausimą ir patvirtinome rezoliuciją. Parlamente, kai svarstoma Centrinė ar Latino Amerika, matome dviejopus, dvigubus standartus. Kolegos iš kairiosios pusės E, dažnai kritikuoja režimus, kurie ideologiškai nepatogus jiems. Jiems patinka kritikuoti, pavyzdžiui, Braziliją ar Čilę e, tų šalių prezidentus arba Kolumbiją jie kritikuoja, bet jeigu minėsime kitas šalis, Venezuelą ar Kubą ar net Boliviją, iš kurios turėjo pabėgti prezidentas, ar net, jau kalbame apie Nikaragvą, jie netaip jau noriai kritikuoja žmogaus teisų pažinimo atvejus tose šaltyse. Tačiau nereikėtų tokių dviejopų standartų. Dabar norėčiau pakviesti kolegą Patrick Breyer. Pone pirmininkė, e, Piratų partijos delegacija palaiko tai, kad e, už žmogaus teisų pažeidimus e, būtų taikomos veiksmingos sankcijos, tačiau reikėtų laikytis tarptautinės teisės ir e, imuniteto neliečiamų principų. Taip pat jungtinės tautos turėtų veikti rezoliuciją dėl Nikaragvos atsižvelgia į tokias priemonės, raginama įvesti sankcijas e, Nikola, Nikaragvos prezidentui, e, einančiam valstybės vadovo pareigas šiuo metu, bet mes e, susilaikėme balsuojant dalimis dėl šio konkretaus punkto. Dėkoju kolegai Brajer. Dabar nesenų protestų, neseniai pačių protestų yra ne smurtinis gniaužimas. Dabar mes jų Patsin kolega, prašom. Aš balsavau už rezoliuciją, kuri pasmerkė e, tokį smurtinį elgesį e, Irane. Mes su kolegomis išaiškėm pasveicimą dėl e, mirčių dėl e, Nazin Zagari Ratcliffe kalinimo Irane e, ji turi būti iškart paleista, bet e, rezoliucija vis tiek yra e, e, riboto poveikio ir Pavyzdžiui, kolegoms kai kuriems nepatinka tai, kas vyksta JAV, bet JAV vienintelė tauta, kuri turi galių, išteklių, ryšių, kurie leistų mums pasiekti to, ko norime šią rezoliuciją. Ir aš taip pat kreipiuosi e, maloniai į kolegas ir gerbti tai, kas e, išsaugo daugiausiai gyvybių pasaulyje. Ir mes, jeigu norime kažką pakeisti Teherane, turime pradėti Vašingtone veikti. Dėkui, kolega Patin. Dabar norėčiau pranešti, kad posėdis stabdomas iki 15 valandos. Linkiu visiems malonių kalėdinių atostogų. Norėčiau pradėti posėdį. Vakarykščio, vakarykščių posėdžių protokolai jums pateikti. Jeigu niekas dėl jų turinio neprieštarauja, laikome, kad jie yra patvirtinti. Dabar Išklausysime komisijos pareiškimo dėl JAV prekybos atstovo pranešimo E, pagal 301 straipsnį dėl skaitmeninių paslaugų mokesčio tyrimo. Galima e, naudotis milnaje kortelę ar e, dalyvauti spontaniškai diskusijose, jeigu norėsite. Ir pirmiausia, išklausysime komisijos narį Hauganą, prašom. Dėkui, pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Noriu pasakyti, kad mm, komisija pateikė keletą pasiūlymų susijusių su 80 metais e, su tuo, kad skaitmenės įmonės e, prisidėtų mokesčiais prie ekonomikos. Ir e, taip pat, manoma, numatyti mokesčius skaitmeninėms įmonėms ir Europos parlamentas savo pranešime patvirtiname gruodžio 13 e, dieną, patvirtino atitinkamą pranešimą. Ir buvo kalbama apie skaitmenį mokestį, laukiam galtinio sprendimo ir raginamos valstybės narės veikti nes pastebėta, pastebėta kad mokesčių bazės erozija labai stipriai vyko pastarojų metų ir pasiūlymas toks galėtų paskatinti diskusijas e BPO lygmenių, sprendžiant mokė, mokesčių klausimus, įskaitant skaitmeninių paslaugų mokestį. Taryba 19 metais pradžioje e, priėmė tam tikrą sprendimą ir Prancūzija bei kitos šalys e, įvedė skaitmeninį mokestį ir JAV pradėjo tyrimą pagal skyrių 301 e, šių metų Liepos mėnesį prieš prancūzijos įmonės, prieš sprendimą įvesti e, tokį skaitmenį mokestį, nors Prancūzija nėra vienintelė, kuri įsivė tokį mokestį. Po to e, prezidentai Makronas ir Trumpas e, susitarė per didžiojo septynetuko susitikimą Biarice kad bus kompensuota įmonėms, jeigu bus pastebėta, kad atsiras skirtumai tarp Prancūzijos mokesčio tarifo ir EBPO e globalaus sprendimo. Bet e, šių metų gruodžio antrą dieną paskelbta neigiama išvada, kurioje sakoma, kad Prancūzijos mokesčiai yra neproporcingi, e, užkrauna naštą įmonėms ir riboja įmonių veiklą tos pačios taisyklės e, buvo naudojamos tik tai Kinijai, kuri nėra, e, nebuvo rinkos ekonomika pripažinta. Dabar įmamosi e, priemonių prieš Prancūziją. Ir šiaip reikėtų spręsti tokius ginčius pagal pasaulio prekybos organizacijos sistemą. Ir jav labai retai tokias e, taisyklės e, labai retai naudojo ir ES ragina jav e, pasikliauti tarptautinė daugia šalia prekybos sistema. Ir Taip pat reikėtų pasakyti prieš bet kokias vienašališkas priemonės daugia šaliai sistemoje. ES kolektyviai gins valstybės narės, jeigu prekybos partneriai imsis vienašališkų prekybos priemonių. E, bus siekiama, e, kad taryba ir parlamentas gyvenimo reglamentą kaip galima greičiau patvirtintų. Tokiu būdu nusiųstume e, tvirtą signalą dėl to, kad ES yra pasirengusi gintis ir taip pat palaikyti daugia šališkumą. Noriu pasakyti, kad šis sprendimas kelias rūpinio komisija, jeigu JAV įves tarifus prieš ES, tai yra viena šalis sprendimas pagal 74 metų prekybo susitarimo 101 eh, skiriaus B dalį. Eh, Europos eh, Sąjunga veiks pagal priekybos, pasaulinės priekybos organizacijos taisyklės, kuri kurta 91 metais 25 metais ir e, sieks e, pradėti diskusijas pasaulio PPO kontekste. Dėkoju komisijos nariui Hauganui, ponė Petren. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Susirinkom paskutiniai diskusijoje plenarinėme posėdėje 2019 metais. Ši diskusija atspindi situaciją, su kuria sudurėme daugybę metų tarptautinės prekybos rytyje. Tarptautinė prekyba, kaip žinome, e, išgyveno didelių sukretimų laikotarpį, pasaulis pasikeitė. E, skaitmeninių dalykų vieta, Kinijos vieta toje rinkoje e, yra pasikeitusi. Tos taisyklės nebėra tinkamos, pagal kurias gyvename tiek metų. Aš norėčiau, kaip ir jūs, kad prekyba būtų pagrista taisyklėmis ir būtų subalansuota. O šiandien ES patiriam spaudimą. Dar kartą į mus taikosi Donaldas Trumpas. Prisiminkime, iš pradžių buvo apmokestintas plienas iš Europos ir kai kurios kitos prekes ir tai įvyko visiškai nelegaliai. ES mes į atsakomųjų priemonių, bet ar jos buvo efektyvios? spalio vidurių mūsų ūkininkai ir gamintojai moka papildomus muitų mokesčius, jie siekia 25 procentus, juos e, byloje e, Airbus Boeingas e, nusprendė imti JAV. Per 6 milijardus siekia papildomi mokesčiai su jie su lėktuvų konfliktu. Trumpo administracija sakė, kad 100 procentų mūtų mokestį taikys 2,4 milijardams dolerių e, prancūzijos produktų. E, šis pranešimas kelia susirūpinimą. E, Renew ir Renaissance delegacijos vardu šis klausimas buvo įtrauktas į šio posėdžio darbo tvarkę. Dar iki sausio mėnesio turi būti priimti sprendimai, nes tokį darbų kalendorių numatė amerikiečiai. Pone komisarė, reikia imtis priemonių ir jūs, manau, pritarėte tam. Ponas Donaldas Trumpas mano, kad diskriminaciniai yra mokesčiai už skaitmeninės paslaugas. Aš manau, kad ne. Tai būtų teisingas indėlis, kurias, kurį įneštų skaitmeninės įmonės. Siūloma e, ieškoti pagal ABPO e taisyklės tarptautinio sprendimo, bet reikia dėti pastangas, kad tos skaitmeninės įmonės būtų teisingai apmokestintos, kad jos konkuruotų sąžiningai su kitais. Kai dėl skaitmeninių paslaugų mokesčių ponas uh, Um, Trumpas pasirinko kariauti su šampanu, rokforu, sviestu, kosmetika. E, tai yra žinomiausi prancūzijos produktai. E, e, šampano prancūz, iš prancūziško daugiausia ten eksportuojama ir tai yra iš tikrųjų tas produktas, kurio dėka galima daryti spaudimą Prancūzijai ir Europai. Mūsų mažos ir mikro įmonės ir ūkininkai patirs didžiausius nuostolius, jeigu nebūtų, nebus imtasi priemonių. Uh, vėl gamintojai ir ūkininkai moka už tą politinę įtampą. Jeigu bus imtas į sankcijų, reikės paramos priemonių. Šiandien noriu pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, dialogo būtinybę. Esame du stambus partneriai ir dialogas turi būti mūsų veiksmų pagrindas. Turime ne pyktis, o kalbėtis. ES visada pasirodė atvira diskusija, tikimės, kad Junktinės valstijos mus išgirs. E, tas eskalavimas santykiuose galėtų sukurti tik į nereikalingą įtampą. Reikėtų tokios situacijos, kur laimi visi abiejose Atlanto pusėse esantis gamintojai ir vartotojai. E, kitas dalykas - būtinybė laikytis vieningai. Reikia išlaikyti solidarumą tarp valstybių narių. Tai yra viena iš mūsų vertybių. Nes vienybėje susivienijusi Europa, susingusi Europa yra stipri. Ačiū, kad komisaras Hoganas šiandien dar kartą pasakė, kad mūsų jėga yra vienybė. E, ta diskusija taip pat primena, kokia skubi yra šią situaciją. Turime savo prekybos politiką sustiprinti. E, nes jeigu mes nepakankamai greit reaguojame, nukenčia mūsų ekonomika. E, Europa yra viena iš svarbiausių jėgų prekybos rytie, gamybos rytie, ekonomikos rytie, tad būtina imtis atitinkamų priemonių, kad tai įtvirtintume. Šiandien mano siunčiama žinia yra aiški e, tos, tas eskalavimas to konflikto niekam nėra naudingas, reikia jį užbaigti diskusijų būtų. Dėkoju. Dėkoju, poniai Darden, ponas Džambatski, trys minutės pirmininkė, komisijos nariai Hauganai, kolegė Marie-Pierre Vedren, mėly kolegos. Man labai malonu dalyvauti šiuose epinėse karštose diskusijose, kurios vyksta šiandien plenarinėme posėdyje. Tai rodo, kaip parlamentarai vertina šią instituciją. Čia yra keturi iš 700 751. 751. Tai yra daug, daug ką pasako, nors aišku, artėja kalėdos. Ir norėčiau pagerbti Jūs, e, pirmininkė, Jūs visuomet labai griežtai reglamentuojate kalbėjimui skirtą laiko. Ir esame keturi, galėtumėme sužaisti žaidimą kortomis. Ir gal pakanka mūsų toms diskusijoms surenkti. Tai taip pat rodo, kad žiūrovai balkonuose, jų dešimt kartų daugiau nei mūsų čia salėje. Bet jie nukenčia labiausiai, nes skaitmeninių paslaugų mokestis paveiks visų piliečių įrangą ir įvairias programėlės ir visas skaitmenės paslaugas kuriomis jie naudojasi. Taigi tikrai matote, kaip mes domimės šiomis diskusijomis, bet pereikime prie esminių dalykų. 19 metų Liepos 10 dieną JAV priekybos atstovas pradėjo tyrimą dėl Prancūzijos skaitmeninių paslaugų e, mokesčio. Pagal skaitmeninių paslaugų mokesčio įstatymą 3 procentų mokestis yra numatytas įmonėms, kurios teikia tam tikras skaitmeninės paslaugas Prancūzijos rinkoje. Ir įmonės, kurios patenka į šį teisės akto taikymą, jų bendros pajamos turėtų būti 750 milijonų ir, 200, ir 25 milijonai Prancūzijoje turi jos gauti pajamų. Kai kurių prancūzijos pareigūnų pareiškimai rodo, kad šis įstatymas neproporcingas ir tiesiogiai yra nukreiptas prieš tam tikras JAV įmonės. Sažiningi mokesčiai, gerų santykių su kaimynais palaikymas yra labai delikatus klausimas ir abipusiai veiksmai iš JAV pusės nėra mūsų intereso klausimas. Ir mes e, čia galime parodyti JAV ir Kinijos e, priekybinių ginčių pavyzdį. Negalime leisti savo tokio ginčio, nes JAV viena didžiausių priekybos partnerių. Ir mano frakcija ir toliau kalbės ir pasisakys už laisvą priekybą, nes tai yra vienintelis būdas užtikrinti klėstėjimą mūsų piliečiams. Prancūzija dar nėra visa Europa. Ir aš tikiuosi, kad ir kitos ES valstybės narės nesilaikys Prancūzijos pavyzdžio. Ir dar norėčiau štai ką paminėti šioje salėje. Mes labai dažnai kalbame apie tai, kad reikia suderinti mokestinę naštą įvairioms ES valstybėms narėms. Ir dažniausiai kolegos komunistai tokius pareiškimus daro. Mes griežtai pasisakome prieš tokius pas, pasiūlymus, nes mokesčių politika yra uh, tikrai labai griežta kiekvienos valstybės narės kompetencija. Ir dėkoju uždėmesį, linksmų kalėdų visiems. Dėkoju, ponia Džambatski. Norėčiau pataisyti jūs dėl vieno dalyko. Ne keturiese esame, o penkiese. Jūs manęs nesuskaičiavote. Reikia ir mane įskaičiuoti į tą skaičių. Kągi niekas nenori pasisakyti pagal spontaniškus pasisakymus, tai žodis komisijos nariui Hauganui. Ne, visgi yra viena kolegė, kuri nori pasisakyti, prašau. Atsiprašau, kolegos, aš gal per, per vėlai pakėliau savo kortelę. Ponios ir ponai, aš pratęsiu tai, ką sakė kolega iš AKR ir pasakysiu, kad labai nuvilia, jog šiuo metu vyksta šios diskusijos ir nėra daugiau parlamentarų sėdinčių šioje salėje. Komisijos, komisijos nariai Hauganai, aš sveikinu jūsų ir jūsų komandos darbą likščioliai, nors visai nesiniai pradėjote eiti šį darbą kaip komisijos narys atsakingas už priekybą. Aš kaip Airijos atstovė ir taip pat Šiaurės vakarų regiono atstovė raginu jūs ir toliau siekti ES solidarumo, ypač kai kalba eina apie mokesčius ir skaitmenimą, produktus, kai vyksta diskusijos su Junktinėmis Amerikos valstijomis dabar šiais neramiais laikais. Ir norėčiau pasakyti, kad bet kokia parama, kurią gali suteikti Airija, visuomet esame pasirengę ją suteikti. Dėkoju. Ačiū. Poniai Walsh, komisijos narys Hauganas. Ačiū. Pone pirmininkė, Norėčiau padėkoti kalbėtojams už jų įsitraukimą į šias diskusijas ir pasakyti kolegoms, kad mes ir toliau tęsime savo pastangas bendraudami su JAV, kalbant apie visus priekybinius klausimus ir įskaitant ir šį, apie kurį dabar kalbame, skaitmenis mokestis. Ir galiu patikinti, kad sausio mėnesį lankysiuos JAV ir imsiuos visų pastangų, kad būtų surastas sprendimas. Dėl šios situacijos norėčiau pasinaudoti galimybę, ponė pirmininkė, padėkoti Jums, Jūsų komandai už tai, kad maloniai bendradarbiavote su komisija 19 metais. Linkiu Jums ir visie, visiems, visai Jūsų komandai 20 e, metais visokio pasiekmės. Ačiū. Komisijos nariui, ponios ir ponai, baigiame sesiją. Paskutinė sesija 19 metais. Visi žinome, kaip paprastai vyksta ketvirtadieniais po pietų, atvyksta lankytojų, bet dėja daug kolegų turi išvykti. Ir aš tikrai norėčiau palinkėti visiems gerų naujų metų ir būtų gerai, kad tie, kurie pasisakė ketvirtadienį po pietų, nesiskūstų, nes jūsų pasisakymai yra užfiksuoti, jų galima pasiklausyti. Bet kai yra klausomasi, tai nėra labai aišku, ar antradienį po pietų ar ketvirtadienį po pietų buvo pasisakyta. Ir žmonėms atrodo dar blogiau, nes jiems atrodo, kad galbūt taip yra kasdien. Norėčiau palinkėti visiems jums laimingų kalėdų ir gražių naujųjų metų. Linkiu jums sėkmės, sėkmės, kad ji ne, nepakenktų ir mano šaliai. Tikiuosi pamatyti visus jūs palisėjusius, atsigavusius naujais metais. E, pirmininkas linki sėkmės visiems, kurie sėdi šalia, už manęs, aplink, kurie sėdi už e, stiklo vertėjams, pirmininkas linki, gražių naujų metų. Be vertėjų, sako pirmininkas, mes nesusikalbėtumėme, vieni kitų nesuprastumėme. Tai mano paties akcentas yra gan stiprus ir ne visuomet lengva suprasti mane. Tai dėkoju vertėjams, linkiu jums sėkmės. Pone Zambatski, jūs sakėte, kad aš visuomet griežtas esu, kai skirstomas pasisakymui laikas. Paprastai ir nebūčiau leidęs jums pasisakyti pagal mėlyną kortelę, bet dabar leisiu pono Džambatski. Na, aš supratau, ką jūs norėjote man pasakyti ir kaip mane pataisėte, jūs labai griežtai taikote laiko kalbėjimui reglamentą. Ir puiku, ir tokiuose sesijose ir posėdžiuose mes turime pamastyti, ar apskritai mums reikia ketvirtadienio popiečių diskusijoms. Apie tai reiktų pagalvoti ir norėčiau padėkoti jums komisijos nariui, vertėjams ir visiems palinkėti gražių kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Ačiū. Protokolas e, jau bus pateiktas kitos sesijos pradžioje, kada jis bus tvirtinamas ir rezoliucijų tekstai bus perduoti tam, kam reikia. Na, o ši sesija yra baigiama linkiu visiems saugiai sugrįžti į namus